sie, sie plündern, plündern das Edermeer. So, guten Morgen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Naujoje aplinkoje susitinkame šį kartą. Senosiose mūsų posėdžių salėse, bet kaip matome, šios salės mums ir užtenka šiandien ryte. Šiandien tam tikra prasme yra tokia diena, kai daugelis iš mūsų turi kitų įsipareigojimų, kiek aš žinau, tačiau nepaisant to vis tiek mes gana gausiai susirinkome. Tikiuosi, kad laisvą savaitę praleidote gerai, kad atlikote daug visokios veiklos, išskyrus mūsų posėdžius. Na, o dabar galime pradėti nuo mūsų šiandienos darbo tvarkės. Tvirtinsime darbo tvarkę. Nėra jokių ypatingų pageidavimų, todėl darbo tvarkę tvirtiname. Pirmininko pranešimai. Galiu paminėti keletą dalykų ties šio darbo tvarkės punktų. Praei, už, pra, už praeitą savaitę mūsų delegacija buv, lankėsi Nagojoje, Junktinių tautų biologinės įvairovės konferencijoje. Man atrodo, kad mes galime pasidžiaugti, kad toje konferencijoje paskutinė minutė buvo pasiekta tam tikrų rezultatų ir jungtinių tautų e, procesas nepatiria visiškos krizės, krizės ir būtent ta konferencija Nagoje galbūt atveria naujas galimybės. Šiai konferencijai skirsime atskirą darbo tvarkės punktą, todėl dabar daugiau apie konferenciją nekalbėsiu čia prie pirmininko pranešimų, bet šiaip konferencijos rezultatai tikrai yra džiuginantis. Junktinėse Amerikos valstijose įvyko rinkti, rinkimai Visi tikriausiai sekėte jų rezultatus ir galima tiesiog tik pasvarstyti, ką tai reikš klimato e, tikslams ir Kankūno konferencijai. Taigi pamatysime, ar abi didžiosios partijos JAV pasieks protingo sprendimo klimato kaitos klausimuose. Neseniai gavome komisijos komunikatą dėl Kijoto protokolo ir dėl įsipareigojimų, kuriuos prisijama ES. Galima džiugiai konstatuoti, kad 8, 8 procentų CO2 sumažinimas yra sumažėjimas yra pasiektas, 15 senųjų ES valstybių pasiekė netgi 10 12,2 procentus, taip pat yra 13,4 procento tokia gera vertė. Tiesiog galima konstatuoti, kad ekonomikos vystimasis padėjo taupyti, padėjo mažinti CO2 išmetalus. Taigi ES įgyvendino savo tikslus. Taip pat norėčiau pranešti, kad šioje patalpoje, šioje salėje šiandien 14 valandą bus rodomas filmas apie paprastąjį tuną. Mes jau e, anksčiau esame diskutavę šią temą, taigi tiem, kuriem aktualus šis klausimas, 14.15 minučių, atsiprašau, e, bus rodomas šitas filmas šioje salėje. Taigi tiek mano pranešimų. Dabar galime pereiti prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra saugumo veiksmų planas cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo didinamas Europos Sąjungoje. Pranešėja buvo Kartika Tamara Liotart. Yra visa eilė pakeitimų, dėl kurių balsuosime. Mums netgi tikriausiai reikės ir balsavimų kortelių. Nežinau, ar jau visi pabandėte jas įkišti. Aš manau, kad reiktų išbandyti. Na, nu, dabar galime pradėti balsavimą. Balsuojame dėl 7 ir 8 pakeitimų. Kas už? Balsuojame kartu šios prašy... pra... pakeitimus. Kas prieš? Kas susilaiko? priimta. Devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas, kas už, prieš susilaikė. Patikrinsime. Tikriname 14 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Dabar baigtas. Neveikia. Balsuosime dar kartą, nes kolegiai Gardinį nepavyko balsuoti, nes neveikia jos aparatūra. Taigi, dar kartą prašau visų balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už 20 prieš Patvirtinta. Tai buvo 14 pakeitimas, toliau 15. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 16. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 19. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 18 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, prieš susilaikę priimta. 22. Kas už prieš susilaikę priimta. 23. Kas už prieš susilaikę priimta. 24. Kas už prieš susilaikę priimta. 25. Kas už prieš susilaikė priimta. 26. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau konstatuojamosios dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, prieš, e, už, <laughs> atsiprašau, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 48 už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė, taigi vienbalsiai patvirtintas šis dokumentas. Sveikinu kolegę Liotart. So, dann kommen wir zum Punkt 4. Toliau ketvirtas mūsų darbo tvarkės punktas - Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Pranešimas, už kurį atsakingų koordinatoriai paskyrė mane. Čia taip pat yra labai daug pakeitimų, dėl kurių balsuosime. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 12 atkrenta. Ne, atsiprašau, balsuosime, balsuojame dėl Ekon 12. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Ekon 13. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. Ekon 13 pakeitimas. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 26 už, 23 prieš priimta. Septintas, kas už prieš susilaikė priimta. 29 kas už prieš susilaikė priimta. 26. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau balsuosime dėl 27 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 28. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ja, äh, Ekon 15 ist das nächste. Ekon 15 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Trisdešimt antras. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Devintas. Kas už? prieš susilaikė priimta. 33. Kas už prieš susilaikė priimta. 10. Kas už prieš susilaikė priimta. 34. Kas už prieš susilaikė priimta priimta. 35. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 36. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ekon 16. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 37. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ekon 17. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 38. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime Balsuojame dėl 38 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 39 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 11 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 12. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Taip pat priimta. 42. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Ekon 19 kas už prieš susilaikė priimta. 43 kas už prieš susilaikė priimta. 44 kas už prieš susilaikė priimta. 45 kas už prieš prieš susilaikė priimta. 46 kas už prieš susilaikė priimta. Ekon 20 kas už prieš susilaikė priimta. 47 kas už prieš susilaikė priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamosios dalis. Ekon vienas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ekon 2 kas už. Prieš. Susilaikė. Taip pat priimta. Ekon 3 kas už. Prieš susilaikė atmesta, ekon 4 kas už, prieš susilaikė priimta. Bet galime patikrinti. Balsuojame dėl ekon 4 pakeitimo. Äh, Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ekon 6. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 18. Kas už? Prieš susilaikė. Atrodo priimta, bet patikrinsime 18 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Taip, aiškiai patvirtinta 19 kas už, prieš susilaikė atmesta, antras kas už, prieš susilaikė priimta. Ekon 7 pirmoji dalis kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už prieš susilaikė atmesta. 20 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. Ekon 8 kas už prieš susilaikė atmesta priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, prieš susilaikė priimta. 23, kas už, prieš susilaikė priimta. 24, kas už, prieš susilaikė priimta patikrinsime. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Beendet. Balsavimas baigtas. Taip, priimta. 25 pakeitimas kas už? Prieš atrodo ta pati dauguma, bet geriau patikrinkime. Balsuojame dėl, dėl 25 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Taip, ta pati dauguma priimta. Tai tiek buvo pakeitimų, dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 39 už, 2 prieš, 6 susilaikė. Dabar dar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 40 už, 4 prieš, 4 susilaikė. Dėkoju visiems dalyvausiems balsavime. Nagojoje ši tema buvo pati pagrindinė tema, kaip galima nustatyti gamtos kapitalą, ar jis auga, ar jis mažėja kasmet. Todėl e, aplinkos ekonominės sąskaitos yra labai svarbus teisės aktas ES politikoje. Na, o dabar pereikime prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai yra gripo H1N1 valdymo vertinimas. ES 2090 metais. Prisimename, koks samišis kilo dėl H1N1 gripo arba kitaip vadinamo keulių gripų įvairiose šalise. Taigi šios temos pranešėja yra ponia Rivasi suteikiu jai žodį, kad pristatytų savo pranešimą. Prašau, Mišel. Merci, monsieur le président. Donc, je vous rappelle que au niveau... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jums priminti, kad keulių gripo epidemijos valdymo metu mes surinkome 200 sąrašų, parašų, kad būtų pradėtas tyrimas į šios epidemijos valdymą, tačiau ši iniciatyva buvo atmesta, tačiau buvo pateikta nuomonė, kuri buvo diskutuota dviejose komitetuose, taip pat ir šiame komitete mes klausime tų žmonių, kurie buvo atsakingi už šios epidemijos valdymą, ar jie tą patį tuos pačius veiksmus pakartotų kilus panašiai epidemijai dar siekia. Ir paaiškėjo, kad kai prasidėjo gegužės mėnesį H1N1 gripo protrukis, e, net ir Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis gripas e, nebuvo labai pavojingas. O 2009 birželį buvo buvo paskeltas šeštas e, lygis ir po to buvo paskelta pandemija. 2009 metais e, pandemija buvo laikoma geografinė epidemija, tačiau ji nebuvo matuojama pagal e, mirčių skaičių nuo viruso. Tai sukėlė problemų, kadangi jei atsižvelgiama tik į geografinį pasiskirstimą, galima labai greitai paskelbti pandemiją. Trečia, perkant vakciną buvo patirta neproporcingų išlaidų. Prancūzijoje milijardai eurų buvo išleista, daugiau nei 1,2 milijardo eurų, tačiau vakcinų buvo išnaudota tik maža dalis to, kas buvo nupirkta. Taip pat problemų kėlė ir vakcinavimo strategija. Valstybės narės nekoordinavo savo veiksmų, kai kurios valstybės narės e, laikėsi nuomonės, kad vakciną pirmiausia reikėtų skirti e, vaikams, neščioms moteriams, e, diabetų sergantiems ligonėms ir taip toliau, o kitose valstybėse narėse buvo masiškai skiepijami žmonės. Taigi iškilo vakcinavimo veiksmingumo klausimas. O priemus Lisabono sutartį žinote, kad Europa nori dabar tokio pobūdžio klausimus daug labiau koordinuoti. Taigi pagrindinis klausimas kilo, kokio pobūdžio skiekį pėjimo strategijos reikėjo laikytis. Buvo surinkta daug klausimų. Vienas klausimas buvo skirtas etikos ir interesų konfliktų klausimams, taip pat e, buvo aptartas ir skaidrumo klausimas. Skaidrumą reikia didinti, o taip pat ir prieiga prie dokumentų gerinti. Europos vaistų agentūra, taip pat ombudsmenas e, pasakė, kad dokumentai apie nepageidaujamus šalutinius vaistų poveikius, tyrimų rezultatus turėtų būti prieinami visuomeniai. Tačiau dabar taip dėja nėra. Taip pat e, buvo būkštaujama dėl e, šalutinio poveikio. Pirmą kartą e, skiepijant žmonės farmacijos laboratorijos nebuvo atsakingos už šalutinį poveikį. Ta atsakomybė prisėmė valstybės narės. Taigi, kalbant apie pasiūlymus dėl vakcinų, tai reikėtų numatyti, kad būtent laboratorijos būtų atsakingos už pašalinį poveikį. E, dvi agentūros CDC, e, lygų kontrolės centras, e, yra svarbi institucija šioje srityje, ji vertina riziką ir taip pat Europos vaistų agentūra. E, šis Euro, Europos e, lygų kontrolės centras turėtų mums leisti nuspręsti, kad paskelbus e, PSO pandemiją Europos institucijose būtų laikomasi tos pačios nuomonės. Taigi reikia numatyti kiekvienos atitinkamos agentūros atsakomybę. Taip pat reikia didesnio lankstumo, kalbant apie mokslinės žinias. Jei nustatoma, kad gripas ar kita lyga daug mažiau pavojinga nei pradžioje mane ekspertai, tuomet turi būti įmanoma kaip nors modifikuoti pradinę strategiją, tačiau šiuo atveju taip nebuvo. Pandemija 2010 Liepos mėnesį buvo sustabdyta. Europos šalise epidemijos nebebuvo. Taigi tikrai reikia daugiau lankstumo. Be to, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras taip pat turi turėti savo parengties ir pavojaus skalę panašią į tarptautinių organizacijų, sakykime, PSO skalę. Taip pat reikia numatyti tinkamą vakcinacijos veiksmingumo vertinimą. Vyko keli ekspertų klausimai, kuriuose paaiškėjo, kad žmonės yra pratę skiepytis, tačiau kalbant apie tikrąjį veiksmingumą tokio skiepėjimosi, kyla didelių abejonių. Taigi mes turėtume patobulinti e, skiepijimo veiksmingumo vertinimo sistemą. Taip pat reikia atšidžiai stebėti pagreitinto skiepijimo procedūras. Taigi, e, kitaip tariant, norime, kad Europa būtų nepriklausomesnė. Taip pat svarbus yra skaidrumas. Reikia E, auditų, numatyti Europos lygų kontrolės centro ir vaistų agentūros e, auditus. Taip pat reikia didinti Europos vaistų agentūros e, skaidrumą ypač kalbant apie klinikinių bandymų tyrimų protokolų ir šalutinio poveikio dokumentus. Jie turi būti skaidresni. E, yra kilę keliose valstybėse narėse skandalų susijusių su tuo ir jie visų pirma buvo nulemti interesų konflikto. Reikia, kad būtų atkurtas piliečių pasitikėjimas ekspertais dirbančiais įvairiose agentūrose, o kad tai pasiektume, reikia kad piliečiai galėtų prieiti ir perskaityti viešas interesų deklaracijas. E, ekspertai kartais pareiškia, kad iš farmacijos įmonių negauna jokių subsidijų, joms nedirba, tačiau po to paaiškėja, kad yra priešingai. Taigi mums reikia turėti atitinkamą informaciją. Taip pat reikia teikti panašias deklaracijas, e, jas turėtų teikti taip pat ir aukštesnėje Europos institucijų pareigūnai atsakingi už šios klausimus. Dabar pereinant prie bendradarbiavimo. Kita e, sausi vyks auditas ir kviečiu jūs jame dalyvauti. Ten bus siekiama išsiaiškinti, kokio tipo bendradarbiavimą reikėtų numatyti tarp ES institucijų. Reikia aiškiai apibriežti komisijos atsakomybę ir mandatą, taip pat Europos lygų kontrolės centro mandatą EMA ir valstybė, valstybių narių atsakomybės ir pareigas. Yra numatyta e, vakcinos pirkimo procedūra. E, tačiau keulių gripo pandemijos metu kai kurios valstybės narės ne, neturėjo lėšų pakankamai tų vakcinų įsigyti. Įsivaizduokite, jeigu būtų tikrai pavojinga ta pandemija, tai kas būtų kilę? Prancūzija, Italija galėjo sauliaisti jas nusipirkti, bet kitos šalis ne. Taigi mums reikia bendros visiems taikomos procedūros. Taip pat yra e, ir dar vienas dalykas svarbus, būtent įvairių agentūrų finansavimas. Reikia turėti aiškę viziją, kaip finansuojamos tos agentūros. Su lygų kontrolės centru problemų nekyla, nes e, jis finansavimą gauna iš ES, o tai užtikrina patikimumą e, žinių šio, ir kompetencijos šio centro pateikimumo. Bet kalbant apie Europos vaistų agentūrą, 4 procentai finansavimo ateina iš laboratorijų, farmacijos laboratorijų. Taigi svarbu sustiprinti ES nepriklausomumą e, lyginant su likusiu pasauliu, o taip pat padidinti, padidinti visuomenės pasitikėjimą mūsų institucijomis. Tai turi būti konstruktyvus požiūris, leisantis pagerinti situaciją. Pažvelgus į 2009 ir dabartinius duomenis, paaiškėjo, kad dabar labai mažai kas norėtų skiepytis, kadangi pasitikėjimo 2009 tikrai buvo nedaug, taigi jį turime atstatyti. Ir taip pat turime pagerinti organizacinius aspektus ES agentūrose ir ES komisijoje. Ačiū. Ja, Dėkoju poniai Revasi. Yra dar keli kolegos norintys pasisakyti, tačiau norėčiau įspėti, kad 11 valandą pas mus atvyks Meksikos ambasadorio, iki to dar turime išnagrinėti e, katastrofos Vengrijoje klausimą, taigi kalbėkite trumpai. Ačiū kolegos. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra šis pranešimas. Jis yra rengiamas mūsų iniciatyva ir nagrinėja labai gyvybiškai svarbius klausimus. Pirmiausia, mums kylantis klausimas yra toks, ar mes sugebame suvaldyti galimą pandemiją. Dabar egzistuojanti sistema leidžia mums nuspėti galimus įvykius ir reaguoti į kylančias rizikas. Iš praeities mes esame pasimokę ES yra sukurti savo epidemiologinio stebėjimo sistemą, taip pat užkačiamų lygų stebėjimo tinklą, taip pat turi ankstyvo perspėjimo sistemą ir sveikatos apsaugos komitetą. Visos šios priemonės turėtų užtikrinti galimybę kovoti su pandemija, tačiau ar taip iš tiesų yra? Galima pažiūrėti, kaip reagavo kiekviena valstybė narė į šią grėsmę. Mes taikėme prevencinius principus, kadangi buvo daug nežinomųjų dėl gripo epidemijos. E, pastebime, kad koordinavimo tarp valstybių narių trūko, trūko vientisų suderintų veiksmų, taip pat e, buvo neadekvačios e, skiepijimo strategijos, visuomenė buvo nepakankamai informuojama. Ir aš galėčiau sakyti, kad ne, Šiandien mes nesame pasirengę tvarkytis tinkamai su pandemija. Valstybės narės EPSCO vadovų susitikime e, spalio 12 dieną paskelbė apie savo ketinimą padaryti, siekti pažangos šioje srityje. Ypač siekia sukurti bendrą antivirusinių vaistų ir vakcinų pirkimą. Ir aš manau, kad tai yra didelę galimybę, kurią turėtume pasinaudoti, siekdami stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą sveikatos rytyje tarp valstybių narių, kad visi piliečiai turėtų vienodas teisės į aukštos kokybės sveikatos apsaugą. Aš sveikinu šio pranešimo projektą, pranešėja pabrėžęs du svarbiausius klausimus, tai yra skaidrumo ir nepriklausomumo, tai yra dvi esminės prielaidos siekiant užtikrinti kokybę ir ekspertų neutralumą, o tai yra labai svarbu siekiant atstatyti pasitikėjimą. Iš esmės aš sutinku su pranešėja, kad reikia peržiūrėti pasirengiamuosius planus valstybėse narėse ir ES, taip pat reikia peržiūrėti Europos lygų prevencijos ir kontrolės mandatą, ES taip pat turi galimybių įvertinti rizikos keliamą grėsmę. Skaidrumas be abejonės yra labai svarbus siekiant užtikrinti ekspertų kokybę ir neutralumą, tačiau viso to nepakanka. Mums reikalingas konstruktyvus požiūris, todėl būtina bendradarbiauti sveikatos srityje. Taip pat būtina pagalvoti, kaip ateityje kovosime su būsimomis pandemijomis. Ir aš manau, kad reikia siekti kuo platesnio sutarimo šiuo klausimu. Galbūt reikės padaryti keletą pakeitimų ir koreguoti bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje. Dėkuoju, o dabar Korin Lepaž. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegiai Ryvasi už pranešimo parengimą. Aš visiškai pritariu pranešimo turiniui ir turiu pasakyti, kad pranešimas yra svarbus dėl trijų priežasčių. Pirma, mes galime nuoširdžiai ir atvirai diskutuoti šiuo klausimu su įvairių skirtingų agentūrų atstovais. Mes taip pat turime galimybę užduoti klausimus, kurių kitur, kitose formose užduoti neturėtume galimybės. Mes turėjome galimybę kalbėti apie interesų konfliktus, apie etiką, apie valdymą, apie priežiūrą ir taip toliau. Tai yra pirmas dalykas. Taigi turime galimybę kitaip bendradarbiauti su įvairiomis ES agentūromis. Antras dalykas, ir tą jau paminėjo kolega, mes turime bendrai naudotis e, turimomis priemonėmis. Valstybės narės negali dirbti atskirai O taip ir buvo. Valstybės narės ėmė užsakinėti vakcinas e, savarankiškai ir tokiu būdu e, buvo išvaistyta labai daug pinigų. Mišel Rivasi įvertino, kiek tai kainavo Europai ir tai yra labai įdomus skaičiai. Todėl, manau, reikėtų tikrai pasimokyti iš tokios patirties. Turime suvienyti pastangas, turime bendradarbiauti kaip galima glaudžiau. Labai jokinga, kai 27 agentūros atlieka savo vertinimus, kokia tada yra Europos vaisto agentūros rolė. Kitas klausimas susijęs su, va, su vakcinomis bei agentūrų veikla. Aš manau, nepakanka kalbėti tik apie agentūras. Reikia kalbėti apie ekspertų ir specialistų darbo organizavimą visose srityse. Kilo šiokių tokių sunkumų su Europos vaisto agentūra ir Europos lygų prevencijos bei kontrolės centru. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad Europos parlamentas turėtų labai konkrečiai panalizuoti šį klausimą. Kaip pasinaudoti ekspertinėmis žiniomis, kaip pritaikyti auditų rezultatus, nes visa tai yra susijęs su pasitikėjimu. Visi kalbėjo kolegos tą pabrėžę. Europos piliečiams trūksta pasitikėjimo institucijomis, ekspertais, mokslininkais. Ir mes turėtume nuraminti savo piliečius, parodydami, kad ES ekspertai yra patikimi, kad jais galima pasitikėti. Tokiu būdu mes padarytume nemažai pažangos šioje srityje. Ačiū. Dėkoju toliau Karin Karenbach. Dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau, bet mano lėktuvas vėlavo. Deja, negirdėjau prieš mane kalbėjusių e, kolegų, bet visų pirma norėčiau padėkoti poniai Rivasi, kad ji tikrai labai išsamei nagrinėja šią temą. Tačiau aš norėčiau šiek tiek labiau subalansuoto pranešimo ir toks ir bus mūsų įnašas. Man atrodo, kad čia galima dar daugiau informacijos pateikti negu uh, pateikta e, ponios Rivasi pranešime. Aš nenoriu pranešimo, kuris būtų tarsi lobistų, farmacijos e, pramonės e, lobistų balsas ir nenoriu, kad tas pranešimas visiškai pasisakytų prieš skiepus. Aš manau, kad mes turime šviesti savo piliečius apie tai, e, kad informuoti juos apie tai, kad yra svarbu skiepytis ir taip pat e, informuoti juos apie pašalinį poveikį bei apie rizikas. Tačiau taip pat neaišku, kiek yra mirčių dėl šios epidemijos ar pandemijos e, čia yra parašyta, kad tikimasi, kad yra kitaip. Tačiau, man atrodo, būtų tikslingiau pasiekti visą procesą ir pakalbėti apie priemonės, e, kurias, kurių būtų galima imtis ir kurių buvo imtasi, kad nebūtų daugiau e, mirusiųjų dėl šios pandemijos. E, taigi, jeigu pandemija būtų, vystyt, vyst, būčių, būtų vyščiusis kitaip, tai tuomet būtų pravertę ir visos vakcinos, kurių buvo įsigyta. Taip pat kartu su PSO mes turime galvoti apie prevencinės priemonės, kurių galėtume imtis ateityje ir taip pat galvoti, kaip būtų galima pasidalinti kompetencijomis, kad mes būtume pasirengę ateities iššūkiams. Ir manau, kad čia mes turime kalbėti ne apie atskirų valstybių narių arba suinteresuotų grupių interesus ir pastangas, o turime suvienyti savo pajėgas, nes mes visi atstovaujame 500 milijonų europiečių tačiau taip pat mes turime ES nu, nustatyti aiškės taisyklės, kada yra pandemija. Dėkoju. Toliau Marina Janakutakis. Good morning, Chairman. Uh... Ačiū, e, pirmininkė praėjusiais metais, jei gerai pamenu, tikrai ne, nekokio situacijoje buvome, visi panikavome, e, taip pat buvo įsteigtas neoficialus komitetas su Mišelė, visi bandėme surasti sprendimą. Tačiau įdomu buvo tai, kad e, strategijos buvo įvairios. Reakcija buvo ne tik į pandemiją, žmonės taip pat nerimavo dėl kitų aspektų skaidrumo ir taip toliau. E, taigi turėtume prisiminti, kad žmonės yra iš skirtingų sričių su skirtinga patirtimi. Taip pat anksčiau yra buvęs ir paukščių gripas, ir, ir kiti gripai yra. Taigi kilus tokiai situacijai, panika tikrai didelė, spaudimas dar didesnis, vyriausybės e, todėl kartais per daug reaguoja, e, spauda taip pat gana negatyvų vaidmenį suvaidino, tačiau aš pasisakau už šį pranešimą. Mišelė tikrai puikiai padirbėjo, kadangi mums tikrai būtina peržiūrėti procedūras, institucijų vaidmenį, o taip pat ir Europos lygų prevencijos centro vaidmenį. Mm, mes siekiame, kad jie šiek tiek labiau atsakingi būtų prieš parlamentą ir kad veiktume kartu. Reikia taip pat pasižiūrėti į sąveikas tarp valstybių narių, kaip jos reaguoja. Taigi yra labai daug sričių, į kurias būtų naudinga pasižiūrėti. Tačiau svarbiausia prisiminti, kad mūsų pagrindinis tikslas yra nuspręsti, kaip elgsimės ateityje kilus panašiam incidentui, nes taip įvyks man atrodo, reikia pagrindinį dėmesį sutelkti į tai, kaip racionaliai reikėtų veikti, veikti laiku ir koordinuotai. Kadangi juk galiausiai nemanau, kad e, šitie virusai žino kokias nors sienas ir jų paiso. Ši e, problema bus bendra Europai ir visam pasauliui. Taigi sveikinu šį pranešimą, tačiau prašyčiau būti prašyčiau visų veikti vieningai, o, o mažiau paisyti asmeninių kokiu nors interesu. Ačiū labai. E, plojimai iš tos pačios frakcijos. Marija Zamaties dabar kalbės. E, kolegos šio nėra. Ana Rosbach e, taip pat netvyko ir todėl žodis dabar Fransuazai Grostet. Ačiū. Aš kalbėsiu šiek tiek kitaip, nei iki šiol girdėjote. E, apgailestauju, kad turiu tai pasakyti, tačiau skaitydama šį pranešimą susidarau įspūdį, kad jis intelektualiai nesažiningas ir aš labai atsargiai renkuosi šiandieną žodžius. Šiandien visi turime siekti užtikrinti, kad piliečių pasitikėjimas visuomenės veikata būtų atstatytas. Todėl mūsų veiksmai turėtų būti skirti e, šiai piliečių nesupratimo spragai užpildyti. Pandemija nebuvo tokia pavojinga, kaip buvo manyta pradžioje ir aišku, tuo geriau. Tačiau nepasiduokime toms samokslo teorijoms, pagal kurias PSO viską neteisingai e, padarė. PSO iš tikrųjų pati nežinojo, kiek rimta buvo ta kilusi pandemija. Norėčiau e, priminti šios organizacijos generalinės direktorės pasisakymą. Jis sakė, kad e, būkštavimai dėl šios pandemijos yra pagristi, taigi tikrai tuo metu PSO buvo daug neiškumų. Aišku, pandemija buvo netokia pavojinga, kaip manėme, tačiau Europa turėjo numatyti galimą grėsmę, jos iš anksto nu, įvertinti nebuvo įmanoma. Na, aišku, atsargumo principą po buvo laikytasi. Jo visą laiką laikomės, kodėl šiuo atveju ne, ne, negeras jisai buvo. Uh, 1,3 milijonų Junktiniai karalystiai, 90 milijonų Prancūzijai. E, Prancūzijos sveikatos ministerija pateikė ataskaitą audito valdybai ir kalbėtojo pastaiso 47 milijonai, ne milijardai. Šie nuolatiniai E, vaistų agentūros, vienos iš mūsų geriausių agentūros įtarinėjimai yra tikrai šokiruojantis. Mes girdėjome direktoriaus pasisakymą, su juo buvo surinkti klausimai ir norėčiau priminti, kad jei norite atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą skiepimo programomis, reikia nepamiršti, kad ši e, agentūra e, paskelbė 22 farmakologinio budrumo pranešimus apie šio gripo vakcinas įvairias. Jie yra skelbiami inter, jos internetinėje svetainėje. Taigi gandų skleidimas nėra geras dalykas ir šios samokslo teorijos yra tikrai. E, jos sklinda labai greitai. Taigi norėčiau tik pasakyti, kad intelektualiai nesažiningas yra šis pranešimas. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. E, direktorius šios agentūros pas mus atvyks šią popietę. Galėsime su juo tai ir aptarti tuo metu. E, sveikata e, yra susijusi ir aktuali abiem lytim, todėl būsiu pirmasis vyras, kuris kalbės šiuo klausimu. Na, man atrodo, nereikėtų daryti kažkokios karikatūros iš šios situacijos, kaip kad atrodo ponia Grostet norėjo padaryti. Tikrai problema buvo reali ir turime e, ramiai ją išnagrinėti. Ir norėčiau pasakyti, kad ponios Rivasi pranešimas yra labai geros kokybės, jis aiškiai parodo, kad egzistuoja visai lė sprendimų šioms problemams, kurios mums kilo ir ne tik mums, išrinktiesiems pareigūnams, bet ir visiems europiečiams kilus šiai pandemijai. Ir tiesa, kad tikrai būtų buvusi sveikatos katastrofa, jei pandemija būtų buvusi tokia pavojinga, kaip kad buvo tikėtasi. Taigi atsakymus, kai kuriuos jau turime. Visų pirma, atsargumo principas, kuris yra tikras principas, turėtų mums padėti atstatyti ir pasitikėjimą. Juk visuomenės pasitikėjimo praradimas dabar yra svarbiausia problema, kurią reikia atstatyti irgi remiantis atsargumo principu, kuris yra beje būtinas, kadangi dėja yra virusai, kurie ir ateityje sukels pandemijas ir tikrai nebūtų nieko blogiau nei kad kaip, nei, kad atsitiktų kaip pernai metais, kai visi numatyti mechanizmai nesuveiktų taip, kaip reikia. Taigi tikrai mums reikia užtikrinti didesnį nepriklausomumą agentūrose, taip pat didesnį lankstumą. Ir taip pat mums reikia atitaisyti situaciją, kaip ir sako ponė Rivas į savo pranešime. Turime užtikrinti, kad mūsų agentūros, dirbdamos kartu su PSO, galėtų e, dirbti nepriklausomiau ir gauti žinias, kurios būtų dar patikimesnės. O mes, kaip Europos parlamento nariai, numatydami būtiną santykį su agentūromis, turėtume galėti teikti atitinkamus pasiūlymus. Taip pat turime e, reikalauti didesnio skaidrumo šių agentūrų darbe ir šią kryptimį reikia dar padirbėti. Taip pat reikėtų mums kalbėti, plačiau kalbėti apie interesų konfliktus, kurie tarp įvairių institucijų tikrai kyla, įskaitant ir Europos institucijas. Aišku, galima kvestionuoti nepriklausomumą ir pripažinti, kad kai kuriuose situacijose tokie interesų konfliktai tikrai kilo ir, kaip ir sakyta, reikia dėl to pagalvoti, kaip finansuojama šios agentūros. Baigiant, norėčiau pridurti, kad šis pranešimas turėtų mums leisti e, pateikti pasiūlymus, kaip geriau koordinuoti darbą Europos lygių ir taip pat užtikrinti, kad, kad valstybių narių politikos būtų ir toliau įgyvendinamos. Ačiū dabar Antonija Pavanova. Uh, Ačiū ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Ryvazį, parengus šį pranešimą. Iš tiesų, kai mes paprastai kalbame apie Europos institucijas, uh, galima parengti tokius labai miglotus ir um, neskaidrius pranešimus, tačiau šį kartą pranešimas yra visiškai kitoks ir aš labai sveikinu kolegę Ryvasi parengus gerą pranešimą. Kalbant apie H1N1 gripą ir ankstesnę paukščių gripo pandemiją, galima paminėti tris pagrindinės tendencijas. Pirmoji Viskas, kas turėjo patekti į viešumą, išliko slapta. Ir tai, kas buvo paskelbta viešai, ta informacija buvo manipuliuojama. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie žmonių, kurie galėtų nukentėti nuo tokio pavojaus skaičių. Ir tas skaičius nebuvo aiškus. Lėšos, kurios buvo išleistos ir vakcinos teikiama nauda ta informacija nebuvo paviešinama. Visiškai buvo neaišku, kaip buvo sudaromos sutartis, kokios buvo vakcinos kainos, kokios kainos buvo taikomos valstybėse narėse. Ir dar vienas dalykas. Visiškai buvo neaišku, kiek vakcinų buvo panaudota ir kiek iš jų liko nepanaudota ir ką valstybės ketina daryti su tomis nepanaudotomis tamiflų vakcinomis. Tačiau Galiausiai buvo pasakyta, kad vakcinų nauda buvo akivaizdi. Mes girdėjome, kad 94 milijonai buvo įsigyta Prancūzijoje, tačiau tik 8 milijonai buvo panaudota. Tai kaip mes galime daryti tokį pareiškimą, kad 94 milijonai vakcinų dozių atnešė didelę naudą ir padarė didelį poveikį? Ar žmonės buvo iš, išgelbėti nuo gripo, ar buvo išgelbėtos jų pajamos? Antroji tendencija yra susijusi su pačia pandemija. Aš manau, kad reikėtų pabrėžti du aspektus. Pirma, yra skai, gripas ir skaidrumas bei manipuliavimas informacija. Ir trečioji tendencija yra pateikiami skirtingi argumentai. Šiame pranešime nekalbama apie vakcinas. Jame kalbama apie skaidrumą, atskaitomybę ir kitus svarbus dalykus. Europos parlamentas turi labai aiškiai kalbėti su Europos komisija ir kitomis institucijomis ir pasakyti, kad jos turi būti labai atsargios ateityje mus statydamos į tokią situaciją ir taip manipuliuodamos mumis, naudodamos lėšas be jokių mokslinių įrodymų. Taigi aš pasakysiu, kad tie migloti kontroversiški argumentai kai kuriais atvejais pasitarnavo politiniams ir komerciniams pusėms. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju poniai Paramanovai, dabar ponas Šnelhar. Dėkoju ponė pirmininkė. Aš iš tiesų nustebęs, kokia silpna yra žmogaus atmintis. Dar prieš pan, paskelbent pandemiją mes čia sėdėjome komitete, domėjomės informaciją ir griežtai reikalavome, kad reikia padaryti viską, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata. O dabar mes sakome, kad visa tai buvo nesąmonė, visa informacija buvo manipuliuojama. Kaip politikas aš nesu prieš tai, kad mes e, kritikuotume mokslininkus, kurie manipuliuoja informaciją labai sudėtingoje situacijoje. Tačiau ką mes būtume sakę, jeigu tada mes būtume sakę, e, priešingus dalykus. Atrodo, kad pagal šį pranešimą, kad mes jau ir tada žinojome, kad visko bus manipuliuojama. Aš pats e, patyriau gripo epidemiją, kuomet buvo e, iš politikų pusės jokios reakcijos, o žmonės tiesiog šturmavo gydytojų kabinetus. Taigi taip lengvabūdiškai kalbėti apie ES agentūros, apie mokslininkus, kurie dirba nepriklausomai, tai iš tiesų yra baisu, juk iš tiesų mes neturime įrodymų, kad kažkas manipuliavo. Visų pirma, mes turime e, gauti tokius įrodymus ir tik paskui apie tai kalbėti. Jeigu turėtume tokius įrodymus, tai tame būtų teisinga. Tačiau atrodo, kad tie, kas e, remia mus, kas laikosi mūsų nuomonės, vėliau yra smerkiami. Taigi, mano, pranešim, mano manimu, šitas pranešimas iš esmės yra teisingas. Tačiau čia mes turime kalbėti apie ES struktūrą. Mes neturime ES sveikatos e, apsaugos politikos. Ir todėl mes turime reikalauti tą aš palaikau, kad ES valstybės narės labiau bendradarbiautų sprendžiant šios klausimus. ir galbūt e, reikia siūsti delegacijas į, į tas vietas, kur pandemija. E, kur pandemijos pavojus yra didesnis, e, galbūt ten reikia dalinti vakcino, vakcinas. Taigi manau, kad šioje srityje mums dar reikia pagerinti darbą, bet šiaip, ponios ir ponai, man atrodo, kad aš negaliu palaikyti jūsų populistinių pasisakymų. Mes patys priemėme tam tikrus sprendimus ir, ir turime dabar tą pripažinti. Dėkoju, Ester de Langen. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ik denk dat het. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo gerai, kad nagrinėjame šį klausimą šiandien. Aš būsiu diplomatiškesnė nei prieš mane kalbėję kolegos. Manau, kad šitame pranešime dar reikia kai ką pataisyti. Galbūt jį reikia parengti, pa, padaryti šiek tiek kon, konstruktyvesniu. Man atrodo, kad šiame pranešime slypi prieštaravimai, nes pavyzdžiui, A konstatuojamoje dalyje kalbama apie tai, kad jau viskas buvo žinoma iš anksto, o vėliau yra pranešėjos paaiškinimas, kuriame yra cituojama ponia Margaret Han. Ir ta, tai ir čia cituojami ponios Han žodžiai pasakyti 2009 m. gegužės mėnesį kur yra tikimasi, kad e, e, nebus daugiau mirusiųjų. Taigi, 2009 metais mes dar nežinojome, kokia bus E, problema. Mes tiesiog galvojame, kad galbūt e, bus pandemija ir reikia jai pasirengti ir būtent šio aspekto trūksta pranešime. Toliau kitas dalykas. Jeigu mes turėjome būti pasirengę potencialiai pandemijai, tai tuomet tas pasirengimas turėjo būti e, euro, atliekamas europiniu lygmeniu. Ir čia aš pritariu pranešėjai, kad reikėjo pirkti vakcinas e, europiniu lygiu. Taigi, manau, kad taip pat čia reikėjo elgti šiek tiek protingiau, pasimokyti vieniems iš kitų patirties. Ir trečias aspektas. E, reikia būti konstruktyvesniais. Ta žodis konstruktyvus buvo dažnai kalb, kartojamas. Jeigu mes norime, kad šis pranešimas būtų konstruktyvus, tai tuomet mes turime turėti omenyje ir savo piliečių logiką. Jie iš mūsų laukia atsakymų, atsakymų į klausimus. Yra tam tikra sumaištis, tam tikras netikrumas piliečių tarpe ir manau, kad e, čia šiame pranešime yra daugiau kalbama apie institucijas, apie įvairias agentūras, e, klau, yra kvestionuojamas jų vaidmuo, galbūt kai, kai kada netgi pagristai. E, tačiau iš tiesų mes nepadarome nieko, kad sumažintume piliečių nepasitikėjimą. Netgi priešingai tokie pranešimai dar labiau didina jų nepasitikėjimą. Todėl aš nenorėčiau, kad tokia situacija pasikartotų ir kad mūsų piliečiai sakytų, kad E, kaip taip gali būti, kad Niderlandų vyriausybė sako tą ir tą, o Vokietijos vyriausybė sako tą ir tą, yra kalbama apie rizikos grupės, tačiau kita vyriausybė vėl e, tvirtina priešingus dalykus. Taigi galvokime visuomet apie savo piliečius, mes turime elgtis europietiškiau ir turime būti aišku pasirengę potencialioms pandemijoms. Galimybė, kad gali kilti tokios pandemijos, yra visiškai reali. E, Ir manau, mes tiesiog ateityje turime pasimokyti iš dabar padarytų klaidų. Dėkoju. Toliau Boguslav Sonik. Chciałem podziękować koleżance Rivazi i pogratulować tego sprawozdania. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Rivasi už šį pranešimą. Man atrodo, kad e, Europos parlamente mes iš tiesų turėtume dirbti taip, kad uh, mūsų piliečiai vėl pradėtų pasitikėti ES institucijomis. ES institucijos turėtų atlikti rizikos įvertinimą. Rizikos įvertinimas yra svarbiausias dalykas, mano manimu, ir to mes turime tikėtis iš visų ES institucijų, kad jos galėtų teisingai įvertinti riziką. Man atrodo, kad E, visų pirma Europos komisija turėtų sugebėti įvertinti riziką. Šiame pranešime yra keliami tam tikri klausimai. O mums būtų svarbu e, pateikti atsakymus į tuos klausimus savo piliečiams. Taip pat turime kalbėti apie žiniasklaidos vaidmenį e, kilus tam samišiui dėl pandemijos. Ateityje turime išvengti tokių klaidų. Manau, kad visi keliami klausimai yra teisėti, yra pagristi Ir iš tiesų mes turime panaikinti baimę tvyrančią tarp piliečių. Mes turime. E, Ne, mes negalime neikti e, piliečių nepasitikėjimo. Masinis vakcinų pirkimas yra nepakankama priemonė. Prancūzijos senatas taip pat nagrinėjo šį klausimą. Europos taryba nagrinėjo šį klausimą. Mes visą tai žinome. Todėl man atrodo, kad būtent čia, šiame pranešime, aišku, mes čia galėsime teikti pakeitimus, e, bet šiaip turėtume stengtis, kad šiame pranešime būtų atsakoma, atsakoma į esminius klausimus. Esminis klausimas yra, ar tai buvo manipulacija ar ne. Taip, iš tiesų tai buvo manipulacija. Mes Lenkijoje supratome, kad e, didžiosios farmacinės įmonės manipuliavo mumis. E, mumis. E, jos nenorėjo prisimti atsakomybės už e, pašalinį poveikį. Dėl to Lenkija nepirko vakcinų. Mes bijojome, kad e, tie pirkimai vakcinų yra mums primetami. Dėkoju. Toliau krito Narsenis. Much, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Ryvasį parengus šį pranešimą. Uh, šis pranešimas yra labai svarbus, kadangi įvertinama, kas įvyko krizės metu, kadangi buvo išleista labai daug lėšų Ir pranešimas taip pat leidžia mums pasvarsyti, kaip išvengti panašių klaidų pasikartojimo ateityje. Mes žinome, kad ilgalaikės ekonominės perspektyvos Europai nėra pačios geriausios. Ir galime susidurti su įvairiomis problemomis žemės ūkio srityje, taip pat ir su lygų protrukiais. Taigi turime galvoti, kaip viso to išvengti, kad tai nepadarytų poveikio mūsų visuomeniai bei mūsų ekonomikai. Aš sutinku su tais kolegomis, taip pat ir pranešėja, kuris sako, kad mums reikia kalbėti apie kriterijus, kurie apibrėžia pandemiją, kad reikia daugiau ekspertinių žinių, ir mums reikia išvengti tokių klaidingų pavojaus signalų. Ačiū. Dėkoju, tai tiek buvo komentarų. Dabar norėčiau paprašyti komisijos, kad jį pasisakytų ponas Andrėrys. Atvyko į mūsų posėdį ir jis pakomentuos jūsų pasisakymus, prašau. Much, sure. <clears throat> uh, like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti komitetui ir komiteto nariai Ryvasi parengus šį svarbų pranešimą po pandeminių laikotarpių. Šiuo laikotarpiu mes turime pasimokyti iš padarytų klaidų ir sukauptos patirties bei renktis galimai naujai pandemijai, kuri vieną dieną tikrai susidarys. Ir aišku, mes turime galvoti apie pokyčius, kuriuos turime įgyveninti per ateinančius mėnesius bei metus. Kalbant apie situacijos vertinimą, mes esame parengę ne vieną ataskaitą, ją esame pristatę komitetui ir ponė Rivazy bandė nepriklausomai įvertinti, kasgi atsitiko ES per pandemiją, po pandemijos taip pat vertino ir mūsų pateiktas ataskaitas. Kai kurios valstybės narės taip pat intensyviai nagrinėjo tas ataskaitas. Ataskaitose yra pateikiama daug informacijos, daug faktų, daug skaičių, daug duomenų. Ir tą informaciją mes turime nagrinėti. Dabar dėl keletos svarbiausių jūsų pranešimų aspektų. Jūs minite, kad reikia sukurti bendrą vakcinų pirkimo mechanizmą. Per pastarosius mėnesius mes svarstome šią galimybę ir EPSCO taryboje gruodžio mėnesį su valstybių narių atstovais mes šį klausimą svarstysime. Ta iniciatyva galėtų sukurti naujus mechanizmus ir naujas priemonės, kurių yra reikalaujama pranešime. Kitas dalykas sveikatos saugumo priemonė, sveikatos saugumo paketas. Europos komisija iki 2011 metų pristatys savo paketo turinį Europos parlamentui. Ir tokie teisėkuros pasiūlymai turėtų patobulinti esamą teisinę bazę pagal Lisabonos sutartį. Dabar keletas pastabų dėl šio pranešimo. Pirmiausia, vakcinų veiksmingumas ir faktų apie veiksmingumą stygius. Turiu pasakyti, kad mes atlikome nepriklausomus vakcinų efektyvumo tyrimus. Tokius tyrimus atliko keletas viešųjų sveikatos institucijų ir buvo paminėtas vienas projektas įmų nepriklausomas pramonės tyrimas ir šio tyrimo rezultatai buvo patenkinami. Ir galiu pasakyti, kad netrukus pasirodys ir daugiau mokslinių tyrimų pranešimų. Tokie pranešimai, tokios ataskaitos turėtų pasirodyti jau per ateinančias savaitės. Kitas dalykas, kaip yra tvirtinamos vakcinos ir vaistai, leidimų suteikimo sistema. Mes laikomės panašios sistemos kaip ir kitos pasaulio šalis, pramonės šakos pateikia mums informacijos ir tyrimus atlieka nepriklausomi komitetai ir mes tik tikimės, kad nepriklausomumas bus sustiprintas ir kad bus geriau valdomi interesų konfliktai. Ir šią popietę Europos vaisto agentūros direktorius lankysis pas jūs ir galbūt šis klausimas taip pat bus aptartas. Ir kitas dalykas - skiepijimas. Komisija nemano svarstyti medicinos produktų vertinimo sistemos keitimo skubiais atvejais arba nepaprastųjų situacijų atveju. Mes manome, kad sistema veikia gerai ir aš manau, kad ES taikyta sistema buvo tinkama ir lėmė gerus sprendimus. Ir paskutinis dalykas susijęs su PSO ir Europos komisija. Europos Sąjunga parengė nepriklausomą vertinimo sistemą ir Europos lygų kontrolės ir prevencijos centras teikia vertinimus Europos komisijai. Taigi šiais vertinimais užsėmė centras ir pirmasis e, vertimas buvo atliktas 9 metų balandžio mėnesį, tik prasidėjus pandemijai. Po to atsiradus naujoms, e, naujiems duomenims, naujiems skaičiams, e, kontrolės centras iš naujo atlikdavo vertinimą ir pateikdavo rezultatus ES ir valstybėms narėms. Ši pandemija buvo pirmas atvejs, kai buvo išbandytos tarptautinės sveikatos taisyklės tą svarbu paminėti. Klausimas kyla toks, kas gali koordinuoti veiksmus kilus globaliniai pandemijai ir kam būtų geriau koordinuoti tokius veiksmus. Ir galiausiai interesų konfliktas. Interesų konfliktų klausimas mes norėtume patikslinti 8 ir 9 punktus. Mes manome, kad komisijos pareigūnai yra saistomi komisijos darbo tvarkos taisyklių ir taisyklėse yra numatytos labai griežtos nuostatos susijusios su ekspertų interesų konfliktais. Taigi mes ketiname netrukus pateikti išsamesnius atsakymus raštu dėl šių klausimų, bet šiam kartu tiek ačiū. Dėkuoju, ponė Rys. Ponas Angos Nikol iš ECDC taip pat na, dalyvauja. Uh, lygų prevencijos e, centras buvo dažnai minimas e, įvairiuose pasisakymuose, taigi gal ir jūs galėtumėt pakomentuoti. Ačiū, pirmininkė. Aš esu profesorius Nikol, esu atsakingas už gripo koordinavimo klausimus ELPKC, kur dirbu nuo 2005 metų. Jūs galite rasti mano interesų deklaraciją ir mano komandos narių interesų deklaraciją e, mūsų tinklalapyje. Tačiau tikrai tas skaitimas bus labai nuobodus, galiu patikinti. Tačiau tai yra svarbu. Mes labai laukiame šio pranešimo pasirodymo ir mes norėtume palaikyti Europos parlamentą. Toks yra mūsų darbas. Mes taip pat norime pasirūpinti, kad jūsų pranešimas būtų tikslus. Žinoma, pranešime yra daug gerų dalykų, tačiau yra ir tokių netikslių punktų. E, mano kolega Rys paminėjo keletą tokių netikslumų. Vienas netikslumų yra susijęs su e, LPKC ir Europos komisijos neskaidrumų. Mes parengėme aštuonias vertinimo ataskaitas ir jas tobulinome laikui bėgant. Visos įvertinimo ataskaitos buvo nepriklausomos ir mes vadovavomės ekspertų nuomonę. Ir tokių uh, unikalių, išskirtinių pranešimų jūs nerasite PSO tinklalapyje. Kitas dalykas susijęs su vakcinų efektyvu, efektyvumu. Kaip ponas Rys minėjo, uh, mus mes atlikėme ne vieną tyrimą susijusiu su vakcinų efektyvumu. Rezultatai yra geri, teigiami, vakcinos buvo efektyvios, veiksmingos, kovo mėnesį informaciją mes jau turėjome, ji buvo paskelbta balandį viešai. Tačiau e, problema yra ta, kad Europos parlamentarai nėra informuojami apie tai, kas yra mūsų tinklalapyje. Todėl mes norėtume padėti ponai, poniai Rivasi renkiant šį pranešimą. Ir tik vienas mūsų pranešimas yra cituojamas e, jos parengtame pranešime. Kalbant apie ateitį, turime pasakyti, kad iš šios situacijos turime daug ką pasimokyti. Europos valstybės narės turi veikti lankščiau. Bet jeigu pažiūrėsime išsameu, e, tai valstybės narės veikia kur kas lankščiau, negu kad buvo numatyta regioninėse planuose, jie buvo prastesnės kokybės ir reakcija, atsakas buvo kur kas lankstesnis. Taip pat ir koordinavimo buvo kiek daugiau, negu kad dabar nurodyta pranešime. Sveikatos apsaugos komitetas buvo susitikęs ne vieną kartą. Buvo sutarta dėl rizikos grupių apibrėžimo. Ir galima pasakyti, kad kuriuose šalyse buvo imtasi daugiau veiksmų negu kitose. Jeigu pažvelgsime visas valstybės narės, tai juose vykdomas epidemiologinės situacijos vertinimas. Ir mes matome, kad veiksmai valstybėse narėse skiriasi. Todėl mes ragintume pažvelgti į valstybės narės, į skirtingas jų taikytas taktikas, nes taktikos tikrai labai skyr, skyrėsi. Taigi, ponė pirmininkė, aš galiu pasakyti, kad LPKC yra pasirengęs prisidėti prie šios ataskaitos ir geriau informuoti Europos parlamento narius apie susiklošusią situaciją. E, atsižvelgiant į mūsų dabartinio ir buvusio direktoriaus e, žodžius, e, reikia pasakyti, kad mes turbūt elgiamės teisingai, bet galime prisiminti paskutinę pandemiją kurios antroji žiemos banga buvo stipresnė negu pirmoji. Ir būtent remdamiesi tokiais duomenimis mes prieimėme e, dešimtų metų pavasarį tokius sprendimus, kokius prieimėme. Dėkoju. Sako pirmininkas, žinoma, jūsų tinklalapis yra atviras visiems mes patys galime prie jo e, prisijungti ir išsameu stebėti kokia informacija yra pateikiama jūsų tinklalapyje. Na, o dabar suteiksiu žodį kolegijai Pavanovai, kad jį užduotų klausimą. Uh, uh, turiu klausimą. Manau svarbu suprasti, apie ką yra tie tyrimai, nes kiek aš girdėjau, tyrimai vyksta uh, dėl skiepų veiksmingumo. Tačiau iš sveikatos ir mokslinio požiūrio taško mums aktualu žinoti, ar buvo atliktas tyrimas, ar vyksta tyrimas, kuris diferencijuoja tarp skiepo poveikio ir e, poveikio bendram populacijos atsparumui. Tie du dalykai visiškai skiriasi. Ar buvo atliktas tyrimas, kuris išmatavo dirbtinio skiepo poveikį jau be bendro žmogaus organizmo imuniteto, kurį mes visi turime nuo vaikystės. Yes, for... Ačiū už šį klausimą. Vienas iš dalykų, kurio, nes, kuris buvo netikėtas šioje pandemijoje, e, e, buvo tai, kad pasirodė kad būtent mano amžiaus žmonės, aš Dievui, e, labiau atspariausi buvo šiam virusui. Tačiau iš nepriklausomų tyrimų paaiškėjo, kad buvo pridėtinės vertės. 70 procentų mažiau tikėtina buvo, kad susirksite nuo naujojo viruso, jei buvote pasiskiepijęs, jei nesiskiepijote ir neturėjote jau ankstesnio imuniteto, tai tikrai būtumėte labai pažeidžiamas. Ir pastebėjome, kad neįprastos mirtis e, dažnai buvo dėja jaunų, sveikų žmonių mirtis tai yra skirtinga situacija nuo sezoninio gripo, nes šis virusas buvo skirtingas. Tai tuomet į klausimą yra atsakyta. Ir pranešėjai suteiksiu tris minutės, kad jie atsakytų į visus užduotus klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju visiems, kurie pasisakė. Manau, kad iš tiesų buvo išsakyta labai daug teigiamų pastabų, aišku, buvo ir kritinių pastabų, tačiau norėčiau sureaguoti dėl tam tikrų pastabų dėl turinio. Dėl e, atsargumo principo, ponė Grostet, aš nekvestionuoju tokio dalyko, kad kai tik pasirodo virusas, iš pradžių keliami įvairūs klausimai, bandoma parengti planą, kaip galėtų tas virusas vystytis toliau. Jeigu mes kalbame apie lankstumą ir apie geresnį rizikos vertinimą, tai tuomet aš turiu omeny, kad vystantis situacijai, nesvarbu, ar tai vyksta PSO, ar Junktinėse Amerikos valstijose, ar e, pietų pusrutulyje, kur buvo konstatuotas e, gripas, reikia daryti rizikos įvertinimą ir tuomet gegužės mėnesį buvo rem, remiamasi tuo rizikos įvertinimu. Taip pat e, buvo paminėtas toks dalykas, taip mes žinojame, kad virusas nemutuos. Klausimas, kurį aš noriu užduoti, kodėl nebuvo noro taikyti daugiau lankstumo, kodėl E, prie atitinkamų studijų ir pranešimų nebuvo priderinti mūsų planai. Jeigu buvo nustatyta, kad virusas nėra e, toksai grėsmingas, kad nebūtina skiepyti gyventojų, nes įvertinus e, naudos e, analizę e, nebuvo tokios būtinybės, tai tuomet kyla klausimai atitinkami Toliau dėl samokslo. Šitas klausimas taip pat buvo paliestas. Iš tiesų, PSO veiksmuose nebuvo skaidrumo. Mes nežinome, kas priklausė tam ypatingųjų atvejų komitetui. Toliau buvo keičiamos tam tikros apibrėžtis ir čia aš vėl noriu kreiptis į komisiją. Aš norėčiau, kad ateityje komisija uh, paprašytų, pareikalautų iš PSO, kad būtų pakeistas pandemijos api, pa, apibrėžimas. Juk negalime pandemijos vertinti tik apie mirusiųjų skai, skaičių. E, re, tik dėl remiantis mirusiųjų skaičiumi reikia kalbėti ir apie geografinį išplitimą. Toliau dėl skaidrumo. E, Daugelį nuomonių, kurios buvo pateiktos ombudsmenui, buvo taip pat pateikti ir įvairūs dokumentai, e, buvo pateikti pagidami, kad dokumentai, informacija apie tam tikrus vaistus būtų viešai prieinama. E, kalbant apie vakcinas, reikia priminti, kad ECDC atstovė minėjo, kad e, yra labai mažai vakcinų, dėl kurių nėra atlikta mokslinių tyrimų. E, dėl ECDC aš noriu pasakyti, kad aš nebejoju, kad jūs esate kompetitingi, tačiau jūsų vertinimai, jūsų analizės e, jomis nebuvo remtasi, tai reiškia, kad mes čia parlamente nesulaukėme jūsų jokios reakcijos. 2010 metų gegužės ar birželio mėnesį, pavyzdžiui, ECDC galėjo pasakyti, kad Europoje nėra pandemijos, kodėl jūs to nepadarėte, o tada komisija, remdamasi jūsų informaciją, būtų pasakiusi, mes, tuomet mes stabdome tą e, kovos su pandemija sistemą. PSO 2010 m. Liepos mėnesį priemė sprendimą, kad reiktų paskelbti, kad pandemijos nėra. Todėl mes norėtume, kad jūs taip pat teiktumėte atitinkamas rekomendacijas mums. Dėkoju, sako pirmininkas, man atrodo, kad tai yra tikrai labai svarbus pranešimas ir tai rodo reakcijos į jį Taip pat mums yra labai svarbu remiantis tuo, kas įvyko, įvertinti, kas, veik, kas veikia, kas neveikia, kad ateityje būtume geriau pasirengę panašiom situacijom. Komisija tarybai gruodžio mėnesį pateiks ataskaitą ir taip pat yra galvojama apie teisėkuros iniciatyvas. Na, o mes savo ruoštų taip pat e, darysime savo darbą ir bandysime renktis ateičiai. Dėkoju poniai Mišel Rivasi. Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 1 diena 12 valanda. Balsuosime aplinkosaugos komitete sausio mėnesį o plenarinėje sesijoje tikimės balsuoti kovo mėnesį. Toliau periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra e, ponios Atuhasi užduotas klausimas dėl purvos rauto sukeltos katastrofos Vengrijoje. Tai yra klausimas komisijai. Pone Satuhasi tikriausiai pristatys savo klausimą, prašau. Ačiū. Nemanau, kad reikėtų kartoti klausimą, kuris buvo pateiktas raštu. Todėl Norėčiau išgirsti dabar komisijos atsakymą. Ja. Gerai. Taip tuomet klausėme komisijos. Kas gali atsakyti į šį klausimą, kas iš komisijos pasisakys? Yes. Pone Marijana Vening. Labas rytas, ačiū. Aš esu Marijana Vening vadovauju aplinkosaugos direktorate skiriui atsakingam už pramonės išmetaus. E, ačiū už Jūsų klausimą. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau išreikšti apgailę stavimą dėl šio incidento, taip pat išreikšti užuojautą aukoms ir jų šeimoms. E, perėję tą fazę, kai buvo ES panaudotas pilietinės apsaugos mechanizmas ir manau, kad tai buvo labai svarbus darbas. Taigi dabar manau, kad turėtume išnagrinėti, dėl kokių priežasčių įvyko ši nelaimė. Šiame kontekste norėčiau taip pat atsakyti į ponios Hati klausimą. Taigi, ar manome, kad buvo pažeisti ES teisės aktai? Šiuo metu esame tame etape, kur, kai, kaip sakiau, bandome surinkti iš Vengrijos valdžios visą informaciją, kurios mums reikia, kad galėtume nuspręsti, ar buvo pažeisti kokie nors ES teisės aktai. Dabar dar to negalime pasakyti. Dabar trumpai paminėsiu kelias direktyvas. IPPC direktyva, direktyva dėl e, žemės iškasų atliekų valdymo, taip pat Europos atliekų sąrašas, taip pat atsakomybės už aplinkai padarytą žalą direktyva. Ir tam, kad gautume visą šią informaciją, surengėme susitikimus su Vengrijos valdžios institucijomis, taip pat parašėme oficialų raštą spalio 22 dieną ir dabar laukiame į jį atsakymo pateikėme klausimus dėl visų šių direktyvų taikymo. Ir dabar norėčiau pereiti prie jūsų antrojo klausimo, būtent ar manome, kad inspekcijos buvo neadekvačios. Čia galėčiau pasakyti tą patį šiuo metu. Dabar mes e, laukiame Vengrijos valdžios institucijų atsakymo, kad galėtume nuspręsti, ar egzistuojantys pagal visas direktyvas numatyti patikrinimų reikalavimai, e, ar jų buvo laikomasi ar ne. Ir tikimės, kad šiuo atsakymu sulauksime, kaip jau sakiau, raštas išsiustas spalio 22, taigi dabar bet kuriuo metu jau laukiame Vengrijos valdžios institucijų atsakymo. Dar vienas klausimas e, buvo dėl to, ar komisija pasirengusi įsteigti e, specialios paskirties darbo grupę ES, kad būtų įvertinta Vengrijos katastrofa. Mūsų nuomonė, Čia reikėtų galvoti apie egzistuojančių teisės aktų tinkamą įgyvendinimą. Kaip sakiau, turime visą eilę svarbių ir svarių teisės aktų. Kai kurie šie teisės aktai pilnai įsigalios tik 2012 metais. Būtent e, kasybos atliekų valdymo direktyva, IPPC direktyva vakar buvo patvirtinta taryboje naujoji mintis, kuri mums leis taikyti dar griežtesnius reikalavimus. Taigi šie reikalavimai numatomi įvairiose direktyvose, turi būti įgyvendinti ir mes, aišku, atlikę gavę Vengrijos institucijų informaciją ir atlikę jos analizę, nuspręsime, ką galėtume padaryti, kad būtų užpildytos šios bendradarbiavimo su Vengrijos valdžia spragos. Dėl panašių vietų, panašių įrenginių Europoje buvimo E, Europoje yra šešios kitos vietos, kurios e, kasa išgauna boksitą. Pagal mūsų informaciją, techninius dokumentus susijusius su IPPC direktyva, turime e, ne, neblogos informacijos apie visą pramonę ir technologinius procesus. Iš viso yra 10 aliuminio įrenginių, kurie importuoja arba pasitaiso kalbėto 9, ne 10, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje, Arijoje ir Rumunijoje esančių aliuminio e, gamyklų, kurie su boksitu dirba taip pat, taip pat Vengrijoje, O dėl teisinės sistemos, siūlomos teisinės sistemos, dėl patikrinimų ir jų nepriklausomumo ir vienodumo. Čia pagal rekomendacijas minimalus kriterijai aplinkos patikrinimams turės būti peržiūrėti ir yra visai lė alternatyvų. Viena alternatyva yra tiesiog peržiūrėti rekomendacijas, kita alternatyva būtų pakeisti minimalius kriterijus e, priimant horizontalę direktyvą arba numatyti ko, konkrečius įsipareigojimus e, atitinkamoms pramonės šakoms sektoriniuose teisės aktuose. Arba numat ir, ir čia reik, pramonės e, iš metalų direktyvoje, kurią vakar patvirtino, sustiprinome tikrinimų kriterijus dėl incidentų ir nelaimingų atsitikimų. Taip pat ten numatoma įvairių įsipareigojimų, kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės atliekant tikrinimus. Ką komisija e, daro stiprindama ir tobulinama direktyva dėl atsakomybės už aplinkai padarytą žalą? Čia mes e, iš naujo svarstome e, naują alternatyvą dėl to, kad reikėtų numatyti harmonizuotą finansinį, finansinį draudimą. Ir turėtume čia pasižiūrėti, ar dabartinės aukščiausios finansinės ribos būtų pakankamos e, numatyti priemonėms, kurios būtų panaudotos per panašius nutikimus. E, dabar negaliu Jums pateikti galutinio atsakymo, bet mes aišku tikrai e, suvokiame šią problemą ir ją atidžiai nagrinėjame. Kalbant apie e, naująjį pavojingų atliekų sąrašą, įtraukiant ir raudonai dumblą. Visų pirma, kompetitingos institucijos turi nuspręsti, ar tam tikra medžiaga ar produktas šiuo atveju turėtų būti įtrauktas į pavojingų ar nepavojingų atliekų sąrašą. Pagal Europos atliekų sąrašą klasifikavimo yra dvi galimybės - tinkama Dėl tinkamos galimybės turi apsispręsti valstybės narės priklausomai nuo atliekų sudėties. Jeigu e, raudonasis dumblas yra gaunamas aliuminio gamybos metu ir jame nėra kitų sunkiųjų metalų, pavojingų atliekų, tuomet jį galima klasifikuoti kaip nepavojingą. Tačiau, kai tik uh, Jame atsiranda pavojingos atlikos, kurios e, atsiranda dėl fizinių ar cheminių procesų. Tuomet reikia jį klasifikuoti kaip pavojingą atliką. Ir mes pilnai suvokiame, kad dabar raudonos dumblas klasifikuojamas kaip nepavojinga atlieka, tačiau mūsų nuomonė jis gali būti užterštas sunkiaisiais metalais ir todėl paprašėme Vengrijos valdžios institucijų, kad mums pateiktų informaciją pagrindimą, kodėl klasifikavo kaip nepavojinga. Ir laukiame dabar atsakymo ir tada spręsime, ar ši klasifikacija buvo tiksli ar ne. Manau, atsakiau visus klausimus, kurie buvo pateikti. Tačiau atsakysiu ir į tolesnius. Ačiū. Ja, Dank, Frau Dėkoju, ponia Vening, už suteiktą informaciją, už atsakymą į ponios Satiu Hasi klausimą. Gerbiami kolegos, turime problemą be 5.11 negalima suteikti žodžio visiems dešimt kolegų, kurie nori pasisakyti, todėl aš siūlyčiau, kad pasisakytų abu kolegos iš Vengrijos, Janoš Ada ir Čaba Tabači, paskui dar savo pastabas pasakytų Satuhasi, o paskui atvyks Meksikos ambasadorė ir siūlyčiau šią temą paliesti dar kartą, įtraukti į kitą darbo tvarkę, nes matau, kad iš tiesų daug kolegų nori pareikšti savo nuomonę. Taigi dabar suteikčiau žodį ponui Janoš Ada. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Palaikau pono pirmininko nuomonę, kad vėliau turėtų mūsų komitetas nagrinėti šią problemą. Matosi, kad šis klausimas tikrai aktualus kolegoms, nes ši katastrofa turi poveikio ir kitoms valstybėms. Todėl nenostabu, kad kitų šalių parlamentarai taip pat yra susidomėję šiuo klausimu. Pon, pone Satu Hasi uždavė tikrai. E, pagristus klausimus. Vengrijos vyriausybė padarys viską, kad išsiaiškintų, kas yra atsakingas. Mes turime žinoti, kad ši aliuminio gamikla 2005-2006 metais gavo leidimą vykdyti savo veiklą ir tas leidimas buvo išduotas dar ankstesnės vyriausybės, todėl ši, dabartinė vyriausybė neturi ką slėpti. Norėčiau pasakyti dvi pastabas. kad galėtume įsiaiškinti, kas yra atsakingas ir užkirsti kelią tolimesniai žalai, e, Vengrijos vyriausybė e, paskyrė ypatingą įgaliotinį, kuris yra atsakingas už šitos aliuminio gamyklos kontrolę. Tam, kad išsiaiškintume, kas yra atsakingas, buvo e, areštuotas aliuminio gamyklos turtas, kad, kad vėliau būtų galima išsireikalauti iš jos žalos atlyginimo. Taip pat buvo inicijuoti kiti procesai, kad būtų galima lengv, geriau išsiaiškinti, kas yra atsakingas. Mes išgirdome visą atitinkamą informaciją, ponia Georgieva apie tai kalbėjo plenarinėje sesijoje Strasbūrė. Vengrijos vyriausybė padarė viską, kas įmanoma e, tuo metu, kai kilo ši katastrofa. Ir e, atitinkamuose dokumentuose galėjome perskaityti, kad 700 tūkstančių kubinių metrų e, pavojingo, pavojingų medžiagų buvo išskirtos į aplinką. Ir dar iki šiol 130 žmonių yra gydomi ligoninėse, o 10 žmonių žuvo. E, Todėl man atrodo, kad e, ir toliau reikėtų reglamentuoti kenksmingų medžiagų klasifikavimą arba netgi jas perklasifikuoti. Aš manau, kad mums reikia griežtesnių taisyklių, tačiau e, svarbus dalykas yra tai, kad Europos Sąjunga, kalbant apie finansinę paramą, neturi daug galimybių. Todėl manau, kad turime pakeisti ir šitas nuostatas. Manau, kad mes turime turėti e, prieinamą finansinę priemonę, kad galėtume e, teikti paramą tokių katastrofų atveju. Dėkuoju, Čaba. Gerbiami kolegos, dėkoju už jūsų solidarumą. Dėkoju už tai, kad jums rūpi šis klausimas ir už tai, kad jūs domėjotės šitą katastrofą, kad domėjotės aukų likimu. Iš tiesų mes turime labai daug pasimokyti iš šios katastrofos, ypač kalbant apie aplinkos sauginius klausimus. Kalbant apie direktyvos dėl katastrofų įgyvendinimą, reikia pasakyti, kad mums reikia dar labiau sustiprinti šio dokumento įgyvendinimą. Be to mes čia susidurėme su Europos, europinė problema. Yra 225 milijonai tonų e, raudonojo purvo, raudonojo dumblo Europoje, taip pat ir Balkanų valstybėse. Todėl kalbant, e, e, todėl stojimo dėrybose būtų svarbu kalbėti ir apie šį klausimą, taip pat kalbėti apie tai, kad reikia ištirti atitinkamas gamiklas Balkanų valstybėse, kad ateityje galėtume išvengti panašių katastrofų ateityje. Aš pritariu poniai Hasi, čia mes kalbame apie būtinybę įvertinti susidariusią situaciją europinių lygmenių, mums reikia specialios paskirties darbo grupės, mums reikia e, nustatyti, kas yra atsakingas. Be Vengrijos ekspertų mums taip pat reiktų ir Europos ekspertų, jie taip pat turėtų būti įtraukti į šį darbą. Yra aišku, kad ši nelaimė kilo dėl aplaidumo ir E, šios medžiagos turėjo būti įvertintos kaip pavojingos, kaip kenksmingos medžiagos. Beje, mes turime kalbėti ir apie problemas, kurios iškils ateityje. Mes turime kalbėti apie raudonojo purvo e, pakartotiną panaudojimą. Šis klausimas nėra išspręstas. Aš pateikiau klausimą, o ponė Georgieva atsakė, kad e, raudonojo purvo perdirbimas ar panaudojimas E, yra susijęs su tokiomis e, kenksmingomis medžiagomis kaip titanas ir geležis. Tačiau čia mes kalbame apie 225 milijonus tonų raudonojo purvo ir šis e, purvas nėra perdirbamas, jis nėra pakartotinai naudojamas Europoje. Taip pat reikia kalbėti apie paramą, apie solidarumo fondą ir kiti, šis fondas ir kiti fondai nesugeba sumažinti panašių katastrofų sukeltų nelaimių. Mes sulaukėme pagalbos iš Slovakijos ir iš kitų kaiminių valstybių, tačiau Europ, iš ES sulaukėme tik palaikančių žodžių. Aišku, turi mokėti tas, kas yra kaltas dėl šitos katastrofos. Tačiau aš norėčiau palaikyti Europos komisijos pasiūlymą, kad panašių e, pramonės gamyklų ir kasyklų operatoriai turėtų privalomai draustis, nes, e, pavyzdžiui, šios gamyklos turtas gali būti areštuotas, tačiau e, tai dar nereiškia, kad iš to turto bus galima pilnai finansuoti gelbėjimo darbus. Dėkoju, gerbiami kolegos, kaip jau minėjau, aštuoni iš jūsų dar norėjo pasisakyti, dėje negalėsiu jums suteikti žodžio. Šią, šį klausimą įtrauksime į vėlesnę mūsų darbo tvarkę. Tai yra klausimas, kuris jums visiems rūpi ir mes jį turėsime e, nagrinėti išsameu, todėl manau, kad būtų tikslinga jį dar kartą įtraukti į darbo tvarkę. Na, o dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punktą. Norėčiau pasveikinti Meksikos ambasadorių ambasadorę ES, ponę Sandra Fuentes. Sveikinu Jūs atvykusią į mūsų posėdį, džiaugiamės, kad atvykote, nes po kelių savaičių Kankūne įvyks didžioji klimato konferencija. Meksika puikiai pasirengė šiai, šiai konferencijoje. E, Meksikoje tuo pačiu metu įvyks pasaulio merų susitikimas, taip pat e, pasaulio parlamentarų susitikimas, taip pat ir pilietinės visuomenės atstovai e, dalyvaus atitinkamuose renginiuose. Taigi matome, e, kas įvyko Kopenhagoje, kad nebuvo dėja pasiekta rezultatų dėl klimato apsaugos konferencijoje Kopenhagoje. Taigi kitas susitikimas COP16, susitikimas įvyks Kankūne ir mes tikimės, kad nebus stagnacijos, nebus regresijos, kad tikimės, kad pasieksime pažangos ir tam tikrų rezultatų. Šis komitetas, šis parlamentas apskritai labai e, aktyviai nagrinėja klimato aplinkosaugos klausimus. Mes rengiame rezoliuciją, kuri bus e, tvirtinama plenarinėje sesijoje po dviejų savaičių Strasbūrė. Taigi būtų įdomu ir iš jūsų išgirsti keletą aspektų. E, iš Meksikos konferenciją rengiančios šalies e, požiūrio taško. Jūs, aišku, esate informuota apie situaciją, taigi dar kartą sveikinu Jūs e, mūsų komitete. Džiaugiamės, kad atvykote ir norime, kad pristatytumėte, ko mes galime tikėtis iš Kankūno. Ačiū, ponė pirmininkė ir mielas bičiuli Džiolainenai. Ekspertas šiuo klausimu taip pat su mami, manimi atvyko, jis yra patarėjas, dirbantis mūsų ambasadoje ir tikrai yra puikiai susipažinęs su šiuo klausimu. Jūs jį puikiai pažįstate, jis dirba klimato kaitos srityje. Man labai malonu šiandien kreiptis į Jūs. Bet jeigu jūs turėsite konkrečių techninio pobūdžio klausimų, tai juos perduosiu savo ekspertui. Labai džiaugiuosi šią galimybę kreiptis į Jūs ir pasidalinti mintimis apie dėrybų situaciją ir tikėtinus rezultatus 16 šalių susitikime kuris vyks Kankūne. Mes tikimės, kad e, Junktinių tautų bendroji klimatos, klimato kaitos konvencija patenkins e, visus lūkesčius. Na, pirmiausia, noriu pradėti nuo tų klausimų, kurie kelia nerimą. Tai yra pirmiausia pažanga dėrybose. Pažanga netitinka tas žinias, kurias turime apie dabartinius iššūkius ir ateities iššūkius. Iš tiesų, akivaizdu, kad reikia veikti skubiai. Ta įrodo daugybė tyrimų susijusių su neveiklumo kaina. Mes taip pat rūpinamės visuomenės nuomonę, visuomenės požiūrį į šį klausimą ir pripažįstame, kad pilietinė visuomenė reikalauja veiksmų iššūkiams atremti. Tačiau neturėtume nusivilti, turėtume suvokti, kad e, iššūkiai yra tikrai labai sudėtingi. Klimato kaitos konvencija yra viena sudėtingiausių konvencijų, su kuria yra susidūrusios jungtinės tautos. Visų pirma, tas sudėtingumas kyla dėl pačios konvencijos prigimties ir sudėtingos ekonominės bei socialinės padėties. Mes deramės ne tik dėl aplinkosauginių klausimų. Žinoma, pagrindiniai iššūkiai yra susijęs su klimato kaita, tačiau turime atremti ir ekonominius iššūkius bei saugumo iššūkius. Turime pereiti prie mažiau anglės naudojančios ekonomikos. Tai nebėra mūsų siektinas tikslas, tai yra realybė. Todėl turime galvoti apie konkurencingumą, apie naujų rinkų atverimą. Ir mes turime veikti labai vieningai ir ryštingai, siekdami šių tikslų ir siekdami saugumo. Klimato kaita yra realybė ir turime šiandien gyventi su šia problema. Jeigu Kankūne nepavyks priimti atitinkamų sprendimų, kils šiam procesui rizika ir procesas gali užsitęsti ištisus metus. Galime susidurti su Dohos raundo likimu, kur dėrybos tęsiasi metai iš metų. Iš tiesų sprendimas glūdi daugia šalėme sprendime. Meksika yra tuo įsitikinusi. Meksika bando pasitelkti diplomatinės tarnybas ir plėtoti dėrybas bei siekti tikslų susijusių su Junktinių tautų bendraja klimato kaitos konvencija. Mes turime dokumentą, kuris siekia didžiulių pastangų ir negalime sauliaisti laukti. Negalime nieko neveikti, negalime ignoruoti sunkumų, negalime vien tik tai švaistytis ideologiškomis frazėmis. Tam atėjo galas. Kankūne kiekviena suinteresuota šalis privalo nustatyti pagrindinius prioritetus ir turi būti pasirengusi ieškoti kompromisu bendram gėriui užtikrinti. Meksika padarė viską, ką galėjo, kad atstatytų prarastą pasitikėjimą po nesėkmingos konferencijos Kopenhagoje. Mes vykdėme plačią masto konsultaciją su visomis dalyvaujančiomis šalimis, glaudžiai dirbome su sekretariato nariais, su darbo grupių atstovais, su specialistais, kad e, pasiektume subalansuotų sprendimų ir rezultatų. Meksika protegavo privataus ir viešojo sektoriaus dialogą, vyko konferencija Ženevoje e, spalio 16 dieną ir E, lapkričio 11 dieną dar vyks diskusijos dėl technologijų klausimo. Jos vyks naujajame dėlyje. Mes taip pat bandėme ieškoti ir bandysime rasti sprendimus dėl ekologiškų sprendimų. Vyks parodos, vyks dialogai, į kuriuos yra pakviesti pramonės atstovai, verslo atstovai, technologijų srities specialistai. Mes glaudžiai dirbame su pasaulio verslo forumų dėl tvaraus vystimosi. Be to mes surengėme ne vieną susitikimą su pilietinės visuomenės atstovais. Įsteigėme forumą, kuriame dalyvauja ir čia buvių atstovai. Daugiau negu 8 tūkstančiai pilietinės visuomenės atstovų yra užsiregistravę pagal numatytas jungtinių tautų procedūras ir galės dalyvauti 16 e, šalių susitikime. Tos organizacijos, kurios nenori registruotis pagal jungtinių tautų tvarką, Meksikos vyriausybė pasiūlė savo sprendimus, kuriais remiantis šios organizacijos galės stebėti vykstančias dėrybas ir vykstantį susitikimą. Atsižvelgiant į galimybės ir tai, kad turime nedaug laiko, reikia būti realistams. Pirmasis iššūkis, su kuriuo susidursime, bus susijęs su sprendimų paketu, kuris leis ir toliau plėtoti, energingiau plėtoti procesą pagal bendrąją klimato kaitos konvenciją ir pasirašyti saistantį susitarimą kitais metais. Aš norėčiau pripažinti ES sprendimą palaikyti antrąjį įsipareigojimų laikotarpį pagal Kyoto protokolą. Ir Tai yra esminis, labai svarbus tikslas, ypač besivystančioms šalims. Kankune taip pat turėtume sustiprinti institucinę sąrangą, prisitaikant prie klimato kaitos ir dėgiant technologijas. Tokiu būdu šalis galės stiprinti savo gebėjimus kovoti su klimato kaita. Valstybės narės tokiu būdu taip pat galės atliepti e, savo piliečių poreikiams. Mums taip pat reikia pagristos finansinės architektūros, kuria remiantis lėšas būtų efektyviai skiriamos kovai su klimato kaita. Čia reikia pabrėžti prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos pasiekmių sušvelninimo aspektus. Taip pat būtina sukurti institucinę sistemą, kuri padės užtikrinti miškų išsaugojimą ir naujų miškų sėjimą. Tokių veiksmų nauda yra akivaizdi. Būtina taip pat skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kuris galėtų prisidėti prie visų dalyvaujančių valstybių gebėjimo stiprinimo. Taip pat reikia kalbėti apie technologijų perdavimą, ypač labiausiai pažeidžiamoms šalims. Būtina stiprinti švelninimo veiksmus laikantis prisimtų e, bendrų, bet diferencijuotų įsipareigojimų. Turime pasinaudoti turimomis priemonėmis. Problemos derintis kyla visų pirma su besivystančiamis šalimis ir jų veiksmais švelninant klimato kaitos pasiekmes. Ir bendrai tai galima pavadinti vertinimu ir atsiskaitimu bei atskaitingumu. Klimato kaitos poveikio švelninimas ir įsipareigojimai besivystančiams ir išsivyščiams šalims yra skirtingi. Ir mes turime išsiaiškinti, kiek visos šalis yra pasirengusios bendradarbiauti atsižvelgdamos į tokius skirtumus. Na, kogi mums reikia kankune? Būtina sukurti realią aplinką, kuri padėtų mums dirbti švelninimo ir prisitaikymo srityje. Ir visa tai turi galiausiai virsti nacionalinę politiką. Kad pasiektume tokių tikslų, reikia pat, užtikrinti spartaus finansavimo iniciatyvas. Turime priimti sprendimus, kad būtų įsteigtas um, žalesis fondas. Iš tiesų dėrybose turime užtikrinti teisingumą ir sažiningumą, bei tai, kad visos dalyvaujančios šalis laikytųsi įsipareigojimų. Šiuo metu ES peržiūri e, šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijų sumažinimą nuo 20 iki 50 į 30 procentų iki 2050 metų. E, tačiau galtiniai sprendimai gali būti priimti tik tai po Kankūno konferencijos. Ir aš prisijungiu prie tų raginimų padidinti emisijų sumažinimą nuo 20 iki 30 procentų. Temperatūros kilimo apribojimas iki 2 laipsnių Celsijaus, lyginant su 90 metais iki 2050 metų, yra kitas dalykas. Mums reikia geresnių mokslinių įrodymų. Tačiau remiantis dabar turimais duomenimis yra savanoriškų e, pasiūlymų, kurie netitinka šio bendrojo tikslo. Taigi mes kreipiamės į ES ir kitas valstybės narės, besivystančias šalis, kurios nepriklauso pirmojo priedo šalims, prisimti didesnį atsakomybę ir mažinti šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijas. Visa tai yra įmanoma. Meksika yra strateginė ES partnerė ir puikiai žino, kad gali pasikliauti ES lyderiaujančių vaidmenių. Ir aš tikiuosi, kad jūsų vaidmuo dirbant su kitais strateginiais partneriais bus e, labai svarbus. E, viso proceso metu mes vykdėme aktyvės konsultacijas su pagrindiniais e, veikėjais, su ES institucijomis, ypač Europos komisija. Komisijos atstovai praėjusią savaitę lankėsi Meksikoje. Aš e, buvau sustikęs su atstovais ir kalbėjau apie šį procesą. Jeigu ES galės kalbėti vienu balsu, jos svoris bus kur kas didesnis. ES gali paspausti kai kurias valstybės narės, su kuriomis palaiko glaudžius bendradarbiavimo ir prekybinius ryšius. Meksika ir ES dirba iš vien. Mes pasikliauname bendromis struktūromis ir džiaugiamės tuo, kad mes jau dešimt metų veiksmingai bendradarbiaujame. Klimato kaitos klausimai yra svarbus mūsų bendradarbiavimo sistemoje. Ir mes tikimės, kad Meksikos siekiai sukurti nacionalinį anglies, nacionalinį anglies rinką jau kitais metais bus suderinti su Europos priekybos taršos leidimais sistema. Mes Pradėsime dėrybos su Europos komisija dėl taikytinos metodologijos ir dėl įvairių sektorinių aspektų. Meksikoje esame įsitikinę, kad norint rasti sprendimus aplinkosaugos rytyje reikalingi rinkos mechanizmai. Mes skatiname privataus sektoriaus dalyvavimą ieškant tokių sprendimų Meksika nepriklauso pirmojo priedo šaliai, bet yra įsipareigojusi sumažinti CO2 emisijas. Esu įsitikinusi, kad žinote, kad prezidentas Filipė Kalderon praėjusiais metais paskelbė apie vienašališką šiltame efektą sukeliančių dujų emisijų tikslą kurį reikia pasiekti iki 12 metų. Jis siekia 50 milijonų CO2 50 milijonų tonų CO2 per metus. Ir tai yra dalis ambicingos klimato kaitos programos. Mes e, turime atitinkamas institucijas, e, duomenų bazės ir galime imtis lyderiaujančio vaidmens klimato kaitos klausimais. Ir tokiu būdu galėsime būti visateisiai partneriai pasaulyje dirbdami klimato kaitos srityje. Tikimės, kad galėsime imti svarbių veiksmų Kankune ir atversime naują erą, kuri pasižymės globaliais veiksmais klimato kaitos srityje ir kuri atneš labai daug naudos tiek ES, tiek Meksikai, tiek ir visam pasauliu. Ačiū. Dėkoju, ponė ambasadorė, už šį pasisakymą už, už pasisakymą apie Meksikos rengiančios konferenciją veiklą. Aš pats neseniai lankiausi Meksikoje ir tikrai galėjau įsitikinti, kad šalis sparčiai vystosi, kad visa visuomenė aktyviai dalyvauja sprendžiant ekologinius klausimus. 8 tūkstančiai pilietinės visuomenės atstovų užsiregistravo tikėkime, kad jų bus dar daugiau ir bet kuriu atveju Meksikoje tikrai bus šilčiau negu Kopenhagoje. Ir tikiuosi, kad organizaciniai klausimai taip pat bus geriau išspręsti ir nereiks valandų valandas laukti posėdžių pradžios, kai buvo prieš metus. Labai gerai, kad jūs e, bandote pagerinti dėrybinius įgūdžius, tačiau aišku, tai pareikalaus tikrai tikro meno, dėl to, kad bus tikrai daug pasaulio valstybių, kurioms bus atstovaujama toje e, konferencijoje. Taigi e, Japonija jau įrodė, kad yra įmanoma gerai vadovauti dėryboms, jį tą įrodė ir Nagojoje. E, tikėkime, kad bus priimti sprendimai, yra daug kolegų norinčių pasisakyti, kaip visuomet mums trūksta laiko, taigi prašau visų neviršyti trijų minučių. Karl Heinz Florence. Prašau. Aš e, atsisėdau kairėje pusėje, kad nebūtų tam tikrų nesklandumų. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė ambasadorė. Tai, ką Jūs čia pasakėte, man tikrai labai patiko. Norėčiau Jūs padrasinti. Kalbant apie principą gerinti dėrybų strategiją, e, elgtis diplomatiškai, tačiau griežta ranka, tai yra tikrai geras dalykas. Valstybių ir vyriausybių vadovai yra tikrai išdidus žmonės ir jeigu jie kalba, jie dažnai e, sugriauna visą tokių konferencijų strategiją. Tai ir buvo viena iš Kopenhagos problemų, nes e, tam tikri vakarų valstybių atstovai pasisakė taip, kad bet kokia strategija prarado prasme. Toliau kitas dalykas, kuris man labai patiko, yra tai, kad mes turime kalbėti vienu balsu. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Mūsų komitetas kaip tik priėmė tokį sprendimą, kad reiktų siekti ne dviejų, o vieno su pusė laipsnio. Taigi, ar e, tokiam tikslui pritartų ir Meksika? Na ir toliau kitas e, didžiausias mano klausimas. E, yra e, atitinkami e, matavimo ir vertinimo reikalavimai. Manau, kad Kopenhagoje buvo pristatyta ta koncepcija, tačiau nebuvo aišku, kaip galima išmatuoti. Ir e, vakarų pasaulis čia bandė elgtis labai autoritetingai. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate šią situaciją. Ačiū. Dėkoju vienas su puse e, laipsnio e, klimato e, šiltėjimas nėra šio komiteto išradimas, tai yra vertė, kuri atsispindė ir Kopenhagos konferencijoje. Ir tai taip pat atspindi ir tam tikrų valstybių būkštavimus, kurios bijo, kad kuomet dviem laipsniais šils klimatas jos nebegalės egzistuoti. Toliau Edita Strela. Obrigada, Sr. Presidente. Também gostaria de dar as Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ambasadorę ir padėkoti jai už pranešimą ir už jos įsipareigojimą, kad Kankūno renginys būtų sėkmingas ar bent jau ne, netoks žlugęs kaip kad Kopenhagos renginys. Taip pat uh, prijaučiu ir jos būkštavimams. Tiesa, kad nepavykus Kopenhagos konferencijai lūkesčiai dabar yra mažesni, tačiau tuo pat metu tyrimai ir mokslininkai atkreipia mūsų dėmesį, kad mūsų siekiai turėtų būti tolesni ir ambicingesni ir politinė valia turėtų būti stipresnė. Mums reikia kai ko pasimokyti iš Kopenhagos. Atrodo, kad Meksika prisima savo atsakomybę ir e, ruošia savo namų darbus, taip pat įtraukia ir pilietinę visuomenę į pasiruošimą. Man atrodo, kad tai geras metodas ir daug žadantis metodas. Tačiau taip pat būtina, kad e, COP šalis taip pat prisimtų savo atsakomybę ir kad būtų siekiama geresnio koordinavimo ir kad būtų visi tinkamai pasirengę tam, kad būtų pasiekti rezultatai, kurių mes visi laukiame. Prieš kiek laiko girdėjome apie Nagojos konferencijos rezultatus, tai mums um, suteikia gerą pavyzdį, kurio reikėtų laikytis ir Kankūne tikrai būtų puiku, jei galėtume pasiekti ten tokių rezultatų, kokie buvo pasiekti Nagojoje. Aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą, atsižvelginti tai, ką pasakėte, ponė ambasadorė. Norėčiau paklausti apie švelninimą. Neseniai Visa eilė narių dalyvavo ES ir Latino Amerikos šalių susitikime. Ir ten siekime, kad prioritetas būtų suteiktas klimato kainos švelninimui. Ar jūsų nuomonė įmanoma pasiekti pakankamai ambicingo susitarimo dėl investicijų, yra, kurios yra būtinos, kad būtų teikiama tinkama parama besivystančioms šalims? Ačiū. Dėkoju Edith Estrelai Satuhasi. Yeah, that's I could. Okay, the Greens have changed the order. Yeah. Thank you very much, Mrs. Ambassador. Ačiū, ponė ambasadorė, už visą informaciją ir už Meksikos vaidinamą vaidmenį kaip šios konferencijos pirmininkės. Ir tikiuosi, kad Japonijos pirmininkavimas taip pat jums padės pasiekti susitarimo Kankune. Mes visi sutarėme, kad reikia būti tikriems, jog nors ir nepavyks pasiekti galutinio susitarimo Kankūne, bet ten galėsime žengti svarbius žingsnius. Ir dėkoju už tas sritis, kurias paminėjote, kur reikia žengti tuos žingsnius. Tačiau norėčiau pateikti klausimą dėl jūsų vizijos susijusios su Europos pozicija ir kaip ji vaidina savo vaidmenį ruošiantis Kankūnui ir ar manote, kad reikėtų tobulėti? Aišku, visą laiką reikia tobulėti. Ir čia turiu omenyje diskusijas dėl Kyoto protokolo praplėtimo, antrojo įsipareigojimo laikotarpio praplėtimo. Uh, Tai yra sudėtingas klausimas, kuris tampa vis svarbesniu ir išorės pasauliui, būtent kaip toliau elgsimės su šiais debatais. Čia svarbiausia, kad Europa visą laiką teigia, jog Kyoto protokolo aplinkos vientisumas e, jau pats savaime sukelia problemų jo praplėtimui. Tačiau mano klausimas yra, kokia jūsų vizija ir e, ar manote, kad Europa pati yra problemos dalis? nes jos pozicija dėl AAU yra tik tai tušti žodžiai. Taigi yra problema dėl paties to aplinkos vientisumo. Ar manote, kad Europa turėtų suvaidinti geresnį vaidmenį gerinant Kyoto protokolo aplinkos vientisumą ir ar tai padės tolesniems debatams Kankūne? Ačiū. You, e, uh, Ačiū. Dėkoju poniai ambasadoriai už e, pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti už jūsų atliktą darbą, o taip pat už tai, kad e, diplomatinė savo, diplomatinė savo patirtimi prisideda Meksika ap, apvienijant įvairiausius požiūrius siekiant e, kokio nors esminio sprendimo, kuris, manau, labai svarbus. Norėčiau, kad pateiktumėte konkretesnių detalių dėl tikrosios situacijos ir kas jūsų nuomonė yra įmanoma dėl sprendimų susijusių su finansavimu ir jo sąlygomis, taip pat skaidrumu. Ir man taip pat rūpi technologijų plėtros ir perkelimo klausimas kur čia, manote, gali būti kliučių. Ir galiausiai norėčiau pas, pasidžiaugti tuo, ką pasakėte apie 8 tūkstančius užsiregistravusiųjų nevyriausybinio organizacijų atstovų. Kaip žinote, Kopenhagoje žmonės užsiregistravo, tačiau e, po to negalėjo prieiti prie sprendimų prieimėjų, prie dėrybininkų. Prie ir todėl mes negalėjome pasinaudoti tų idėjų apsikeitimu su pilietinė visuomenė. Gal galėtumėte mus patikinti, kad tie žmonės šį kartą galės fiziškai su mumis bendrauti? Ačiū. Uh, Ačiū dabar, Richard Deva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai ambasadoriai už jos pasisakymą. Meksika rengdama šią konferenciją iš tiesų turi didelės galimybės pasiekti pažangos. Aš norėčiau paklausti, ponė ambasadorė, kokiu, kokias iniciatyvas planuoja Meksika konkrečiai siekdama pažangos, apie kurią jūs kalbėjote, kad ir taip pat norėčiau pakalbėti apie Meksikos vaidmenį tarp Emerging Nations, e, tarp vadinamojo Emerging Nations e, sparčiai besivystančių šalių. Taigi galbūt Meksika čia galėtų prisimti tokio vadovaujančio vaidmens, kad suvienytų tokias e, šalis kaip Brazilija, Kinė, kai kurias Pietų Afrikos valstybės ir taip pat galbūt, kad parodytų jau išsivyšusiams valstybėms pavyzdį. Iš tiesų, atrodo, kad Kinija nėra pasirengusi kompromisams, JAF rinkimai taip pat rodo, kad bus tam tikrų problemų. E, taigi, ką jūs žadate daryti, kaip sieksite pažangos ir kitas dalykas, e, jūs minėjote finansinius aspektus, kalbėdama apie pradinį finansavimą. Aišku, ES e, yra pasirengusi finansuoti, prisidėti finansiškai, tačiau būtų įdomu išgirsti, kokius konkrečius projektus Meksika planuoja ir kokiems tiems projektams jinai žada skirti skirti lėšas, kokios konkrečios iniciatyvos jau yra pradėtos įgyvendinti Meksikoje, kaip jūs, kaip jūs padėtumėte mums įtikinti piliečius, kad mums reikia tų papildomų lėšų. Dėkoju. Dank Jorgensen. Tak, herr formand, og også øh, tak herfra til ambasadøren. Det var... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ambasadoriai Manau, kad jūsų indėlis tikrai buvo labai vertingas. Jūs mus nuteikėte optimistiškai. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti pasisakymą ir užduoti du klausimus. Pirmiausia, jūs paminėjote galimybę ES pereiti nuo 20 procentų iki 30 procentų iki 20 metų. Ir visiškai neseniai mūsų komitetas balsavo dėl šio klausimo ir didžioji dalis e, komiteto narių pasisakė už pereima prie 30 procentų. Artimiausių metų plenarinėje e, sesijoje, lakučio mėnesį, mes dar kartą balsuosime dėl šios rezoliucijos ir jeigu ji bus patvirtinta, mes turėsime įgaliojimus 16 šalių susitikimui. Ir dabar perėsiu prie dviejų klausimų. Jūs sakėte, kad kyla problemų susijusius su pasitikėjimu tarp išsivyšiusių ir besivystančių šalių, tarp turtingųjų ir skurdžių šalių. Ir tai yra didelė problema, kuri dar labiau išaugo 15 šalių susitikime Kopenhagoje. Galbūt jūs galėtumėte daugiau papasakoti, kokiu priemoniu imasi Meksika, kad būtų atstatytas tas pasitikėjimas kad būtų galima pasiekti apčiuopiamų susitarimų ir teigiamų rezultatų. Antra, jūs paminėjote klausimų, kuriuos jūsų nuomonė būtų galima išspręsti Kankūno konferencijoje. Ar yra tam tikrų iš anksnių sąlygų, kurios apibrėžtų konferencijos sėkmę arba žlugimą? Nes anksčiau jau sakėte, kad mums yra būtinas susitarimas vienoje ar kitoje srityje. Jeigu mums nepavyks pasiekti tokių konkrečių susitarimų, tai nebus pasiekti ir konkrečių rezultatų. Tai tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Dėkoju. Kriton Arsenis. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamai ambasadoriai už tai, kad atvyko šiandien pas mus. Norėčiau pasveikinti Meksiką už jos dirbamą darbą. Kaip sakė mūsų pirmininkas, ponas Lainenas, sėkmė pasiekta Japonijoje e, leidžia mums dėti labai daug vilčių į Kankūno konferenciją. Ir mes labai daug tikimės iš tų šalių, kurios organizuoja tokias konferencijas. Tačiau jeigu mums nepavyks pasiekti bent menkos pažangos kankune, pakliūsime į aklavietę ir užstriks tolesnės dėrybos. Ir apskritai dėrybos gali žlugti. Taigi, kas atsitiks Meksikoje, bus labai svarbu ateičiai. Ar pavyks mums pasiekti jungtinių tautų susitarimą? E, turiu Jums klausimą. Ar Nagojos konferencijos rezultatai įpučia naujų vėjų į dėrybas, nes Nagojos konferencija susilaukė sėkmės? Kitas dalykas. Kopenhagos susitikime suvokėme, kad būtina, jog įsitrauktų visi, visos šalis. Negali dėrėtis tik turtingųjų atstovai. Reikia dėrėtis su visomis šalimis, nes reikia visuotinio bendro sutarimo. Taigi, kaip Jūs manote, ar Meksikoje pavyks užtikrinti tas visuotinės dėrybas, ar pavyks įtraukti Boliviją, Venezuelą, ar to šalis nebus atskirtos ir nustumtos į šalį. Ir kitas klausimas. Kaip manote, ar mums atėjo laikas peržiūrėti pirmojo ir antrojo priedo šalis? Nes 98 metais situacija buvo kitokia, dabar valstybių indėliai pasikeitė. Ir kaip manote, galbūt Meksikoje reikėtų grįžti prie šio klausimo? Ir galiausiai, ar Meksika po Cancūno konferencijos ketina aktyviai veikti šioje srityje? Nes mes tikimės aktyvių jūsų veiksmų ir po Cancūno konferencijos. Ačiū. Buvo užduota labai daug klausimų. Dar du kolegos pasisakys. Joao Ferreira, prašau. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Sra. Senhora... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ambasadoriai už jos pranešimą. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl klimato kaito švelninimo. Ambasadorė tiksliai pastebėjo, kad biudžetas skiriamas besvysančiom šalims klimato kaito švelninimui ir prisitaikymui nėra pasirenkamieji dalykai. E, kai kurios šalis tiesiog turi tokią istorinę atsakomybę. O besivystančių, šalis, besivystančių šalių atsakomybė čia yra labai menka. Dabar e, kiek reikėtų lėšų skirti žaliajam fondui ir greitos pradžios fondui šios sumos yra e, mažos lyginant su mūsų nuomonė. Tos sumos yra daug mažesnės nei e, tų šalių išorės skola. Greitas, greitą finansavimą pasiūlė e, Europos vadovų taryba, tačiau jis yra mažesnis nei 2 procentai e, Afrikos šalių į pietus nuo Zaharos 2006 metų išorės skolos. Taigi norėčiau paklausti, ar suvokėte, svarbu, kaip svarbu susijęti finansavimo klausimą su šių šalių išorės skolos klausimu. Ir e, jei būtina, gali, reikėtų pagalvoti apie galimybę nubraukti tą skolą. nes kitaip galėtų būti apsunkinta tvari plėtra. Antras klausimas - rinkos plėtros mechanizmai. Ambasadorė sakė, kad į sprendimus taip pat reikėtų įtraukti rinkos mechanizmus. Jūs paminėjote Europos priekybos emisijomis sistemą, kuri yra pažangiausia pasaulyje. Uh, Pone ambasadorė, ši sistema nuo 2005 veikia Europoje, bet ji nepadėjo sumažinti šiltnam efektą sukeliančių dujų emisijų. Priešingai, yra faktų įrodančių. kad šis rinkos instrumentas yra neveiksmingas. Taigi norėčiau paklausti, ar manote, kad būtina kankūne kalbėti apie alternatyvius nerinkos mechanizmus, atsižvelgiant į rinkos mechanizmų apribojimus. Ir kaip sakau, Europoje tai aiškiai paaiškėjo, atsižvelgiant į po krizės tarptautinėse rinkose pakilusią anglės kainą. Tai visai nepadėjo sumažinti šiltnamio dujų. Priešingai, taigi ar suprantate, kaip svarbu Kankūne aptarti alternatyvius mechanizmus, ne tik rinkos mechanizmus ir taip pat aptarti tikrai rinkos mechanizmų veiksmingumą? Na ir paskutinė Satu Hasi. Ačiū pirmininkė, norėčiau tęsti tą temą, kurią pradėjo Bas Aikot. Jūsų pastabos ir patarimai ES, kaip galėtume veikti konstruktyviau, dar konstruktyviau dėrybose. Ar galėtumėte su mumis pasidalinti Meksikos vyriausybės nuomonę, kaip mes galėtume būti konstruktyvesni, taip pat ir finansavimo dalykuose? klimato dėrybose, kad galima būtų pasiekti geriausio rezultato, ypač kalbant apie e, greitos pradžios finansavimo skai, mechanizmo skaidrumo, kad būtų sukurta pasitikėjimo atmosfera dėrybose. Be abejo, faktas yra tas, kad visuotinio susitarimo pasiekti Kankūne nepavyks jei absoliučiai visi nebus pasiruošę padidinti savo įsipareigojimų. Mes žinome, kad, kokia situacija su pramoninėmis šalimis, tačiau taip pat yra žinoma, kad reikia ir besivystančiose šalise pakeisti, pakeisti jų mąstymo būdą. Uh, Taigi, ką daro Meksikos vyriausybė, kad paskatintų besivystančias šalis prisimti didesnius įsipareigojimus švelninant klimato kaitos poveikį. Ir pavyzdžiui, pritarent visuotinėms emisijų riboms iki 2005 metų ir panašiai. Ja, Taigi visi turėjote galimybę užduoti klausimus, buvo paliesta tikrai daug įvairių temų. Taigi manau, kad ekspertas Alberto kažką jums pakuždėjo ir dabar galime sulaukti jūsų atsakymų. Mes jau matome, kad jūs norite elgtis labai ambicingai. Ir kalbant apie ES, parlamentas ir šis komitetas visuomet ragino komisiją e, daugiau veiksmų imtis, nes mes suvokėme savo atsakomybę pramonėme pasaulyje. Aišku, yra tam tikrų užduočių, kurios tenka sparčiai besivystančioms šalims, besivystančioms šalims ir e, taip pat, aišku, pirmasis ir antrasis priedai yra sudėtinga tema, kuri taip pat e, gali kažką keisti dėrybų strategijoje. Na ir klausimas, e, ką Meksika mano, kas galėtų būti sėkmės ar nesėkmės kriterijų, e, kriterijus konferencijoje. Na ir aišku visi kiti klausimai, kuriuos gavote. E, manau, kad tikrai jų yra labai daug, bet prašau juos atsakyti. Muchísimas gracias. Pues en, en efecto, muchas preguntas uh, muy interesantes todas y probablemente no las responderé en orden, pero creo haber. En... Ačiū. Klausimų buvo pateikta tikrai labai daug. Į juos turbūt atsakysiu ne eilės tvarka, bet eh, atkreipiau dėmesį į jums nerimą keliančius klausimus. Uh, Na, jeigu ciniškai žiūrėčiau į situaciją, tai sakyčiau, kad e, lūkesčiai susijęs su Kankūno konferencija nėra labai dideli, kaip ir sakė vienas e, kolega. Kopenhagoje buvo susirinkę valstybių vadovai, buvo dedama labai daug vilčių, į Kopenhago susitikimą buvo siekiama visuotinio saistančio įpareigojančio susitarimo Ir galima būtų teikti, kad to kankune nepasieksime. Kad ir ką pasieksime kankune, bus naudinga, kad pastumėtume į priekį visą procesą. Kaip sakiau anksčiau, reikia iš daugiašalės perspektyvos žiūrėti į visą procesą. Aš jau sakiau, kad vyksta susipriešinimas tarp šiaurės ir pietų. Tai yra vienas svarbus klausimas. Visi kalba apie kovą tarp turtingų ir neturtingų valstybių. Visi šie konfliktai kenkia dėryboms, daugiau ar mažiau kenkia dėrybų sėkmei. Mums būtina pasiekti pasitikėjimo tarp šių dviejų valstybių grupių. Jūs minėjote diplomatinės Meksikos galimybės. Meksika yra svarbi veikėja tarptautinėje plotmėje. Ir žinoma, geografijos žemėlapio pakeisti negalima. Dėl to Meksika visuomet turėjo pasikliauti daugia šaliais sprendimais. Ir būtent daugiašališkumo principų Meksika visuomet bandė apginti savo interesus. Meksika turi nemažai patirties tarptautinėje arenoje. Mums pavyko pastatyti tiltus su įvairiomis skirtingomis valstybėmis Meksikos situacija dažnai būna labai delikati ir subtili. Viena vertus mes priklausome besivystančių šalių grupiai, tačiau daugiau kaip 15 metų priklausome EBPO. Ir tai yra turtingųjų šalių kabutėse grupė. Taigi mes palaikome nuolatinį dialogą su išsivyščiusiu ir besivystančiu pasauliu. Ir mes suprantame, kokios problemos kamuoja abi šalių grupės. Mes koordinavome Rio grupės darbui, mes taip pat pirmininkavome antrosios grupės veiklai. Ir tai rodo, kad mes turėjome nemažai galimybių palaikyti dialogą su pačiamis įvairiausiamis šalimis. Kažkas klausia, ar Meksika imsis tolesnių veiksmų po Kankūno konferencijos. Aš galėčiau pasakyti, kad mūsų pirmininkavimas Kankūno konferencija tik prasidės. Visa mūsų veikla nuveikta iki šiol buvo neformali. Mes visuomet pasikliovėme Danijos ir Pietų Afrikos uh, pagalba ir tokiu būdu suformavome tam tikrą trejetą ir tikimės, kad šis trejetas aktyviai dirbs ir po Kankūno konferencijos. Taigi norėčiau Jūs patikinti, kad padarėme, ką galėjome kad dėrybos būtų išsamios, visą apimančios, įtraukiančios visus. Mes norime užtikrinti skaidrės dėrybas. Ir mes norėtume parodyti pavyzdį šioje srityje. Vienas iš dėrybinių rezultatų bus susijęs su metodologijos pasikeitimu. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra mūsų svarbus darbas ir per ateinančius metus visos valstybės, kurios perims pirmininkavimą, turi pradėti darbą iš karto po konferencijos pabaigos. Meksika turėjo pradėti savo pirmininkavimą iš karto po Kopenhagos susitikimo, o ne pradėti jį su Kankūno konferencija. Nors tai nėra toks svarbus klausimas. Dabar perėsiu prie strategijos. Mes ketiname susitarti dėl subalansuoto paketo, kuris apims tuos klausimus, dėl kurių jau yra sutarimas. Taip pat paketas apims klausimus dėl kurių deramės su šalimis. Kai dėl besivystančių šalių, mūsų strategija yra tokia - padėti besivystančiams šalims suprasti, kad jų atsakas klimato kaitai yra susijęs su vystamoje politika. Taigi tai yra toks evoliucionuojantis procesas. Yra didžiulių iššūkių, taip pat yra ir daugybė nemažų galimybių. Buvo užduota klausimų, labai konkrečių klausimų. Ir turiu pasakyti, kad ES skiria paramą Meksikai klimato kaitos švelninimo ir kovos su klimato kaita srityse. Europos investicijų bankas yra numatęs kredito liniją e, ekologiškiams projektams finansuoti. Čia kalba eina apie 50 milijonų eurų. Iki šiol buvo panaudota 20 milijonų eurų, kad būtų finansuoti vėjo jėgainių e, projektai Meksikos pietinėje dalyje, Meksikos pietų valstijoje, kuri yra žinoma kaip e, vėjų valstija. Taip pat reikia paminėti, kad Europos įmonės turi nemažai galimybių imtis verslo mūsų šalyje. Ir turiu pasakyti, kad mes labai daug dėmesio skiriame dialogui su privačiuoju sektoriumi. Prieš keletą savaičių lankiausi Meksikoje, buvau susitikusi su verslo atstovais, klausydama jų beveik verkiau, nes jie labai skundėsi dėl vyriausybinės Meksikos vykdomos politikos, Jie skundėsi, kad jų galimybės yra ribojamos, jų verslo plėtros planai yra ribojami ir jie klausia, kągi jiems daryti, jeigu jų veiksmų laisvė lyginant su kaiminėmis šalimis yra apribota. Kągi tai reiškia realiai? Reikia atsakingo požiūrio iš Meksikos vyriausybės pusės. Jeigu privačios įmonės ir privatus sektorius įsitrauks į visą procesą, turėsime daugiau ir geresnių galimybių pažangai pasiekti. Toliau yra nemažai pažangos švarių technologijų atsinaujinančio energijos šaltinių srityje. Visa tai gali turėti tiesioginio ryšio su pagrindiniais finansavimo šaltiniais ir galiausiai tai gali paskatinti mums sukurti geresnės transportavimo ir būsto sistemas. Tai taip pat reikštų geresnę gyvenimo kokybę kiekvienam iš mūsų. Žinoma, turime tvariai ir tausiai naudoti turimus išteklius - vandens, oro, miškų išteklius. Aš galėčiau kalbėti apie daugybę pačių įvairiausių mums prieinamų priemonių, kurias galėtume pasitelkti ir paversti klimato kaitą, cituoju, pelningų verslų visoms šalims. Žinoma, reikia nepamiršti ir politinės pusės nes vystomosios strategijos negalima plėtoti be politikų vaidmens ir jų vykdomos šalių ekonominės politikos. Turime išsiaiškinti, kaip yra valdoma ekonomika ir kas prisima atsakomybę. kai tai apsvarstysime, galėsime apibriežti geruosius pavyzdžius. Vienas iš komiteto narių klausia, kaip ES galėtų žengti dar toliau ir kaip ES galėtų paskatinti šio proceso pažangą. Aš sakyčiau, kad jūs galbūt ne visą laiką tą pripažįstate, bet atliekate lyderio vaidmenį Na, rengiant Meksikos konferenciją mes su ES tikrai bendradarbiavome. Mes norime, kad mūsų anglės rinka būtų ES anglės rinkos kopija. Galbūt ne visi tam pritarsite, tačiau tai yra geriausia alternatyva mūsų akimis žiūrint. Ir mes norėtume pasiekti to, ką pasiekėte jūs. Kitas dalykas - standartų nustatymas, jų dėgymas, klimato kaitos politikos įgyvendinimas, kuri vykdo Europos Sąjunga. Ir žinoma, finansavimo klausimo nieko met negalima išvengti. Aš nenorėčiau dabar perėti prie techninių dalykų, bet besivystančios šalis laukia lėšų. Be jokios abejonės. Žinoma, kyla klausimas, ar mums nereikėtų nurašyti vargiausių valstybių išorinės skolos. Ta klausimą reikia svarstyti kartu su kitu klausimu būtent ar tos neturtingos šalis yra prisėmusios istorinės atsakomybės įsipareigojimus. Ir mes neturėtume to painioti su tuo faktu, kad donorų šalių skiriamos lėšos yra vystamosios pagalbos dalis. Reikia labai aiškiai kalbėti ir atskirti tuos dalykus. Viena yra kalbėti apie vystamąją pagalbą, kita yra kalbėti apie lėšų skirimą greitos pradžios projektams įgyvendinti. Tarptautinėje bendruomenėje pasigirsta raginimų, kad greito starto projektai turėtų būti vystamosios pagalbos dalimi, tačiau mano nuomonė tai yra nepriimtina. Kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, turime pasakyti, kad e, Meksika suvokia, kokį svarbų vaidmenį NVO gali suvaidinti Kankūno konferencijoje. Galėčiau priminti, kad taisyklės susijusios su konferencijos rengimu nustato ne priimančioji šalis. E, organizuoja konferenciją jungtinės tautos. Taigi viskas priklausys nuo jungtinių tautų taikomo modelio, kai kalbame apie NVO atstovų dalyvavimą konferencijoje. Nepaisant to, kągi mes galėtume padaryti, mes tiesiog padarysime viską, kad žmonėms nereikėtų laukti taip ilgai kaip Kopenhagoje, kur minus 20 laipsnių vyko, buvo konferencijos metu, kad jiems taip ilgai nereikėtų stovėti už durų prieš patenkant į pastatą. Aš tikiuosi, kad nevyriausybinio organizacijų atstovai turės galimybę patekti patalpas, kuriuose bus priimami sprendimai. Bet žinoma, bus ir tokių salių, kurios bus uždarytos NVO atstovams. Ir tai yra visiškai normalu. Dabar norėčiau paminėti čia buvių įtraukimą į dėrybas. Vietos gyventojų įtraukimą į dėrybas šios grupės atlieka labai svarbu vaidmenį. Kankune mes tikime sulaukti 16 tūkstančių dalyvių. Aš paminėjau 8 tūkstančius nevyriausybinių prisiregistravusių organizacijų. Taigi galite patys paskaičiuoti ir pamatysite, kad dalyvių skaičius yra tikrai labai didelis. Ir matote, kad mes stengiamės, kad nebūtų nuvilti e, visų dalyvių lūkesčiai. Kaip žinia, Kopenhagoje NVO atstovai labai nusivylė, nes jiems nebuvo sudaryta prieigos galimybė. Na, manau, kad atsakiau į didžiąją dalį jūsų iškeltų klausimų. Taip pat buvo klausimas susijęs su skaidrumu ponė Satuhasi uždavė šį klausimą. Skaidrumas yra esminės svarbos klausimas. Jeigu norime, kad Kankūno konferencija susilauktų sėkmės, turime pasirūpinti, kad finansinė architektūra, ekonominiai mechanizmai būtų apsvarstyti pradžioje, iš pat pradžių. Pasitikėjimo kūrimas reiškia, kad būtina nedelsant imtis veiksmų. Būtina sudaryti visas galimybės besivystančiams šalims gauti 30 milijardų e, per metus nuo 2012 metų ir 100 tūkstančių milijonų eurų, kurie bus prieinami nuo 2020 metų. Mes neturėtume nuvilti šių šalių. Turime sukurti būtinus mechanizmus, kad būtų galima stebėti, kaip yra paskirstamos atitinkamos lėšos. Taip pat turime kalbėti apie stebėjimą ir suverenumą visos šalis turi būti traktuojamos lygiai, vienodai, tiek šalis donorės, tiek parama gaunančios šalis. Ir visos mes turime pademonstruoti savo įsipareigojimą kovoti su klimato kaita. Tikiuosi, kad atsakiau į visus jūsų klausimus. Jeigu ne, aš dirbu ambasadoje ir iki konferencijos Kankune galite į mane kreiptis su savo klausimais, jeigu norite gauti daugiau informacijos, visuomet galite kreiptis į mus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiuose dėrybose dalyvaus ženkliai Europos parlamento delegacija. Dėkoju. Ir dėkoju, ponė pirmininkė, už pakvietimą dalyvauti šios dienos posėdėje. Dėkoju, ponė ambasadorė, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Manau, kad jūs iš tiesų mums pasakėte daug naujo. Mes taip pat rengiamės Kankūne. Ketvirtadienį įvyks vaizdo konferencija, kurioje dalyvaus klimato sekretoriato direktorė Kristina Ferreres. Vėliau mes Strasbūrė tvirtinsime rezoliuciją o į Kankūną vyks taip pat mūsų delegacija. Manau, jeigu neklistu, ją sudarys 33 parlamentarai. Taigi matote, kad parlamentas taip pat aktyviai veikia šioje srityje. Ir aišku, mes tikimės ir laikome kumščius už tai, kad Meksika, Meksikos pirmininkavimas būtų sėkmingas, nes jūs, kaip jau minėjote, jūs tarsi atliekate tokią tilto funkciją tarp šiaurės ir pietų, tarp turtingų ir vargingesnių valstybių. Taigi tikėkime, kad konferencijoje pa, tikrai jums pavyks įtraukti visus ir manau, kad tai jau yra žingsnis į pasisekimą, kad niekas nesijaustų apeitas. Taigi mes tikimės rezultato ir linkime jums viso ko geriausio. Dėkoju dar kartą, kad atvykote tikriausiai dar susitiksime ne kartą diskusijų procese. Dar kartą dėkoju, ačiū. Gerai, o dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės, rytinės darbo tvarkės funktas. Kalbėsime jau gausiai šiandien minėtą biologinės įvairovės konferencija įvykusią Nagojoje, Japonijoje. 11 parlamentarų vyko į konferenciją. Tokia buvo mūsų delegacijos sudėtis. Kai kurie iš delegacijos narių sėdi ir šiuo metu mūsų posėdžių salėje galėčiau pasakyti, kad mus komisaras Potočnek e, informavo, kaip ir Belgijos pirmininkaujanti valstybė, apie esamą situaciją ir, ir tie, tie briefingai, tie pranešimai tikrai e, buvo gaunami kasdieną. Taip pat norėčiau pagirti sekretoriatą už tai, kad ši e, kelionė buvo puikiai suorganizuota, aš pats buvau maloniai nustebintas dėl klop tinklo veikimo iš tiesų tai buvo puikus seminaras, kuris vyko pirmadieniais ir antradieniais ir jame būdavo nagrinėjami svarbiausi biologinės įvairovės klausimai ir Europos par parlamentas tos, tose klaup susitikimuose ir ateityje, manau, turėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Taip pat buvome susitikę uh, su įvairių valstybių atstovais Pietų Afrikos, Japonijos ir Junktinių Amerikos valstijų delegacijomis, nors Junktinės Amerikos valstijos turėjo tik stebėtojo statusą. E, reikėtų pabrėžti, kad JAV dar kol kas nepasirašė konvencijos dėl biologinės įvairovės ir galbūt todėl ir yra gerai, kad JAV nebuvo tikrasis dalyvis, o turėjo tik stebėtojo statusą Nagojoje. Aš turėjau, aš turėjau galimybės išgirsti labai įvairių griežtų e, nuomonių. Aišku, Kankūne nebus įmanoma e, to pasiekti, nes JAV bus turės dalyvio statusą. E, Mes taip pat daug bendravome su kitomis institucijomis ir reikia pasakyti, kad UNEP generalinis direktorius ponas Steiner taip pat norėtų apsilankyti mūsų komitete, kad galėtų pakalbėti apie pasaulinį valdymą aplinkosaugos srityje, kalbant apie Rio plus 20 2012 metais. E, nes yra daug įvairių konvencijų, daug įvairių fondų, taigi manau, kad mes turėtume būti dar geriau informuoti apie tai. Taigi kitais metais tikrai e, vyk, vykdysime tos susitikimus ir tas diskusijas rengdamiesi Rio plus 20 konferencijai. Taip pat E, reiktų paminėti, kad e, teigiami rezultatai nebuvo iš anksto garantuoti, todėl reiktų pasidžiaugti konsensusu pabaigoje. Aišku, e, buvo ieškota kompromisu, nebuvo galima pasiekti visko, ko mes, ko mes siekėme savo rezoliuciją, tačiau šitas COP10 susitikimas, manau, prisidėjo prie to, kad uh, būtų geriau suvokiama, kaip yra prarandamas e, tas gamtinis kapitalas. Ir iš tiesų mes kasmet prarandame tą gamtos kapitalą, todėl negalime e, ir toliau tęsti savo veiklos tokiu būdu. Strateginėme plane yra numatyti tikslai iki 2010 metų, ten netgi išskirtos e, tų tikslų, manau, kad 20 skirtingų grupių. Mes norime ir toliau siekti pažangos, tačiau svarbu, kad pasauliui pavyko susitarti dėl tikslų. ABS protokolas buvo esminis šio Nagojos e, proceso dalykas. Iš tiesų mes turime ateityje e, naudoti naudotis genetinių resursų privalumais ir imtis patirties iš tų, uh, semtis patirties iš tų šalių, kurios turi uh, jau tos patirties. Amerika vėlgi nėra pasirašiusi šio susitarimo. Manau, kad tai yra netoleruotina, nes dėl to dal, uh, iškyla ne sąžiningos konkurencijos rizika. Na ir silpniausias punklas, punktas tikriausiai yra finansinių išteklių mobilizavimas. Čia ES taip pat pasirodė gana silpnai, nes negalėjo nieko konkretaus pažadėti Taigi šioje srityje dar reiks padirbėti, kadangi JAV e, konferencijoje nedalyvavo, tai ES tarsi buvo toksai centrinis konferencijos dalyvis, veikėjas, visi siejo su ES savo lūkesčius ir galiausiai ES prisidėjo prie kompromiso. Uh, Aš norėčiau savo ruoštų pagirti komisiją už tai, kaip ji vadovavo daryboms. Iš tiesų mums pavyko kalbėti vienu balsu, čia daug prisidėjo Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė. Kalbant apie ABS protokolą, e, būtent čia reiktų siekti didesnės pažangos, negu buvo pasiekta Nagojoje. Nes šio protokolo, tačiau reikia paminėti, kad šio protokolo dimensija e, išsiplėtė po Nagojos konferencijos. Taigi tai, manau, yra geras ženklas ir tai reiškia, kad mums pavyks siekti kompromisu, ypač su besivystančiamis šalimis. Tai tiek iš mano pusės, tokia būtų įžanga, o dabar suteiksiu žodį pasisakyti delegacijos dalyviams. E, ponas Gerpani. Um, Ačiū pirmininkė. Nekartosiu to, ką sakėte jūs. Pritariu jūsų išsakytai nuomonėje apie mūsų delegaciją. E, keli pastebėjimai. JAV nėra e, visą teisę konvencijos narė. Aišku, tai tikriausiai buvo visai ir neblogas dalykas, nes manau, kad amerikiečiai nebūtų pritarę prieigos ir naudos pasidalimo protokolai visiškai. Taigi, galbūt netaip ir blogai išėjo. E, Tačiau aš esu gana optimistiškas dėl ratifikavimo proceso. Tiksliau, nesu visiškai optimistiškas dėl šio proceso. E, bijau, kad kai kurios valstybės narės e, ir vyriausybės ir parlamentai e, pradės abejoti dėl šio protokolo. Norėčiau padėkoti ypač Europos komisijai ir tarybai už atvirą ir bendradarbiavimo kupiną atmosferą. Manau, kad tikrai tai buvo puikaus bendradarbiavimo pavyzdys, todėl norėčiau jiems ir čia oficialiai padėkoti. E, esu nusivylęs dėl vieno dalyko. Prieš konvenciją tikėjausi, kad pasaulyje pavyks padidinti suvokimą, kokia svarbi yra biologinė įvairovė. E, tačiau atsižvelgiant į ribotą žiniasklaidos dėmesį, bijau, kad to tikslo mums pasiekti nepavyko. Taigi, dėl to mums reikia tikrai dar padirbėti. Ir vienas iš būdų, kaip to galėtume pasiekti, tai yra pabandyti užpildyti spragą tarp aplinkos, biologinės įvairovės pusės ir ekonominės pusės. Taigi, pirmininkė, siūlyčiau, jeigu įmanoma, surenkti su ekonominių reikalų komitetu bendrą posėdį šiame parlamente ir aptarti biologinį įvairovę ne tik iš aplinkos perspektyvos, bet ir iš ekonominės pusės. Galbūt galėtume pakviesti poną Pafon Sutep iš Antip projekto kad jis papasakotų mums ir kolegoms iš ekonomikos reikalų komiteto apie tai, kokia svarbi yra biologinė įvairovė. Ačiū. Yeah. In... Ačiū. Taip, tyrimas e, tikrai sukėlė Nagojoje daug diskusijų. Taip pat aplinkos sąskaitos ir atsiskaitimas E, čia yra visiškai nauja mąstysena, nauja dimensija ir tikrai atsižvelgsime į jūsų rekomendaciją. Dabar Santrin Biliai. Merci, Monsieur le Président. Je, je voulais m'associer euh, et moi je ne vais pas. Dėkui. Ačiū, pirmininkė. Aš e, visai nieko prieš pasikartoti. Norėčiau padėkoti Jums ir padėkoti Jums už organizavimo kokybę. Padėkoti norėčiau ir sekretoriatui. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą, kad ir to dėka mes galėjome irgi suvaidinti aktyvų vaidmenį dėrybų metu, bendradarbiaudami kartu su tarybai pirmininkaujančia šalimi, taip pat komisaru Potočniku ir komisijos komanda. Darbo sąlygos buvo idealios. Taip pat norėčiau padėkoti ir už tai, kad pamatėme, kokį vaidmenį galima suvaidinti biologinės įvairovės ir kitose sritise. Būtent perkelimo vaidmenį. ir kitose pasaulinėse konferencijose. Manau, kad tokie renginiai padidina pasitikėjimą ir leidžia pasiekti gerų rezultatų. E, tikrai pasiekėme savo tikslo, vėlai naktį buvo pasirašyti visi trys susitarimai, iki pat galo nebuvo aišku, ar pavyks tai padaryti. E, kiek tai liečia mane, tai ne visos ambicijos buvo pasiektos, bet manau, kad atsižvelginti pradinę situaciją turėtume džiaugtis, kadangi dabar turime naujos vilties, kad bus atnaujinta jungtinių tautų sistema ir atgrinti daugia šaliai santykiai ir ateityje galėtume planuoti naujo tipo aplinkos saugos, aplinkos valdymą. Tai yra taip pat teigiamas dalykas ir biologinės įvairovės prasme. Dar daug ką reikia padaryti, tačiau Nagojoje manau, kad buvo pasiekta pažanga ir padėti pagrindai tolesniam darbui. Visos konvencijos šalis išreiškia įsipareigojimą siekti bendrų tikslų. Taip pat teigiamas dalykas yra tai, kad ES bendradarbiavimo pastangos yra stiprinamos. Tai reiškia, kad ir dabar ir ateityje galėsime e, svariau pasisakyti tarptautinėje arenoje. 27 valstybės narės e, tinkamai pasirodė Nagojoje, laikėsi bendros pozicijos, o vienas svarbus dėrybų punktas buvo tai, kad pirmą kartą Europos Sąjunga pasirodė kaip nauja pasaulinės arenos žaidėja. Tikiuosi, kad ta situacija ir toliau bus tokia. Mes norėtume priminti komisijai, kad įsipareigojame siekti, kad ES biologinės įvairovės strategija būtų iš, iš naujo susidarėta naujam laikotarpiu nuo 2011 iki 2016 metų. Ačiū ir sveikinu už tai, kad iki pačio galo pasilikote ir pasiekite susitarimu. E, delegacija dėja turėjo išvykti trečiadienį vakare, kai dar ne visos dėrybos buvo užbaigtos. Nelabai gerai, kai parlamento delegacija turėjo išvykti konferencijos viduryje, taigi Labai dėkoju Jums už SMS žinutę apie sėkmingą pabaigą. Man iš tiesų būtų sunku nepadėkoti už puikų nuveiktą organizacinį darbą. Taip pat galėčiau pritarti viskam, ką pasakė Sandrin, tačiau norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kuris, kurį palėtė kolega Gepranti. Man atrodo, esminis dalykas šioje konferencijoje buvo tai, kad, kad remiantis tip studija buvo uh, aiškiai pabrėžta, ko, kokios vertingos yra veikiančios ekosistemos. Ir todėl buvo labai svarbu konkrečiai įvertinti tas ekosistemas. Ir svarbu, kad mes kalbame ne apie kažkokias fantazijas ateities mokslininkų, ne apie kažkokias fantazijas, e, kurias mums nuolat pristato e, gyvūnų ir augalų apsaugos specialistai svarbu, kad mes remiamės konkrečiomis studijomis. Ir aš pati dalyvavau e, spaudos konferencijose savo valstybėje narėje ir dažnai e, e žurnalistai e, kalba tik apie tas pagrindinės e, saugomų gyvūnų rušis, tačiau niekas nesuvokia, kad mes čia kalbame apie e, visą masę įvairių gyvūnų. E, Todėl norėčiau kolegoms pasakyti, mums reikia kad visos valstybės narės būtų pasirengę remti, finansiškai remti biologinės įvairovės išsaugimą ne tik savo valstybėje, bet ir už jos ribų. Nes dažnai girdime, kad ai mes ir taip daug darome savo šalyje. Pavyzdžiui, JAV dažnai tokį argumentą kartoja. Tačiau man atrodo, kad jeigu mes norime kažko pasiekti biologinės įvairovės išsaugojimo srityje, e, bijau, kad didžioji kaštų našta teks Europos nes JAV tikrai prie to neprisidės, o besivystančios šalis joms pačioms reikia pinigų, taigi jos negalės prisidėti. Todėl manau, kad būtent mūsų pagrindinė užduotis bus, būtų. E, paskatinti, kad atskiros valstybės narės suvoktų savo atsakomybę ir e, suprastų, kad biologinės įvairovės išsaugojimas yra ne tik nevyriausybinio organizacijų uždavinys, bet ir aps, visų politikos sričių uždavinys. Todėl mes turėtume su savo kolegomis labai rimtai kalbėti apie finansavimą. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponė Rosbach. Tak, formand. Jeg har det lidt ligesom min kollega Kartenbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu panašiai kaip e, kolegė Kadambach. Pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad e, dalyvavote ir išbuvote iki pat galo. Tačiau yra keletas e, nerima keliančių klausimų. Mums reikalingi sprendimai aukšto lygio susitikimuose. Tačiau kaip tai yra susijęs su nykstančiamis rūšimis ir joms kylančia grėsme tolimuosiuose rytuose, kaip dėl žinduolių, kurie yra sugaunami tinkluose, kaip dėl kitų žinduolių, kurie, kurių viduriuose randama tiek daug plastiko gaminių. Mes sudarome labai daug konvencijų ir sutarčių, tačiau ar jos daro kokį nors skirtumą? Mes negalime prieiti prie visų zonų yra zonų, kur negalime priimti teisės aktų. Mes norime vaidinti lyderio vaidmenį, tačiau egzistuoja didžiulis skirtumas tarp to, ką mes nusprendžiame aukštų lygių ir realybės Afrikoje, Kinijoje arba Borneo džiunglėse. Būtent čia ir glūdi pagrindiniai iššūkiai. Iššūkiai praktikoje. Na ir paskutinis kalbėtojas Kryton Arsenis. Thank you very much. Um, first of all... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti delegaciją. Esu tikras, kad darbas buvo nudirbtas, nes rezultatai yra geri. Tačiau norėčiau paklausti, ką padarė primančioji šalis Japonija. Aš Girdėjau, kad kolegos kai kurie liko iki pat paskutinės valandos. Taigi norėčiau paklausti, ką padarė Japonija, ar gerai, kokį vaidmenį jis vaidino, ką galbūt galėtume paprašyti, kad jie patobulintų. Čia savo diskusijose mes išsiaiškinome, kas vyko, koksai buvo ES neigiamas vaidmuo dėrybose ypač kalbant apie ABS protokolą. Mes beveik sužlugdėme tą, tą punktą. Aš pritariu tam, ką pasakė Vasekat ir Sato Hasi dėl to, ką turi patobulinti ES ruoždamasi dėryboms Kankune. nes atrodo, kad dabar tikrai dar yra daug, daug, daug dalykų, kuriuos turime tobulinti, nors einame teisingą linkme. Tačiau labai svarbu tobulinti procesą. Dėkoju, pas Aikut, komentarą išgirsime dabar, prašau. E, pirmiausia, reikėtų padėkoti sekretariatui už šios kelionės suorganizavimą. Organizacinis darbas buvo atliktas tikrai puikiai. Aš norėčiau iškelti keletą klausimų. Vienas dėl proceso, kitas dėl turinio. E, sustikimas Nagojoje labai aiškiai parodė, kad Europa gali kalbėti vienu žodžiu. Ir kodėl ji kalbėjo vienu balsu? Dėl to, kad Belgijos pirmininkavimo metu vyko puikus bendradarbiavimas su Europos komisija ir mes turime apie tai pagalvoti mas, mąstydami apie artėjančią konferenciją Kankune. Ir galėčiau paminėti komisarą Potošniką ir kitus komisijos atstovus, kurie buvo įsigyvenę šį klausimą ir kalbėjo vienu balsu. Ir dėl finansavimo klausimų daugiau iniciatyvos ėmėsi Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė. Todėl mes turime į tai atsižvelgti, galvodami apie artėjančią Kankūno konferenciją. Turime apmastyti, kas užima pagrindinį vaidmenį ir turime pagalvoti, galbūt vienas žmogus turėtų imtis to lyderio vaidmens. Dabar dėl turinio. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Taip. Mes galime džiaugtis pasiektais rezultatais. Tačiau dabar kalba turėtų suktis apie įgyvendinimą. Galima sutarti dėl uždavinių, dėl tikslų, taip, dėl to galima sutarti, tačiau tie tikslai turi būti įgyvendinami. Reikia atsisakyti pavojingų medžiagų, reikia sukurti e, ekosistemų vertę, reikia duomenys apie ekosistemas įtraukti į nacionalinės aplinkos ekonomikos ataskaitas. Ir tai dabar yra esminiai klausimai. Pavyzdžiui, dabar pradedame kalbėti apie žemės ūkio reformą. Turime pagalvoti, kaip atsisakyti biologiniai įvairoviai kenkiančių medžiagų. Taigi kolegos džiaugiasi pasiektais tikslais, tačiau mums reikia pagalvoti, kaip tie tikslai bus įgyvendinti, konkrečiai, pavyzdžiui, kalbant apie žemės ūkio reformą. Ir galiausiai dėl Japonijos. Kai mes kalbame apie nacionalinę biologinę įvairovę, nacionalinę apsaugą, Mes laikomės ambicingų tikslų ir Japonija taip pat siekia ambicingų tikslų. Jie turi labai plačiai siekiančius uh, tikslus susijusius su biologinė įvairovė. Tačiau kas yra daroma su žuvininkystė už Japonijos ribų, tai jau yra kitas klausimas. Taigi reikia, um, kad būtų vienodai vykdoma nacionalinė politika ir politika už šalies ribų. Bet iš esmės dabar viskas priklauso nuo tikslų ir rezultatų įgyvendinimo. Mes turime rimtai pasižiūrėti į pasiektus rezultatus. Um, Ačiū. Japonija buvo vienintelė pasiūliusi 2 milijardus dolerių, pasiūliusi paramą kaip priimančioji šalis. Ir galiausiai bendra atmosfera pagerėjo po tokio pasiūlymo. Dalyvavo ir Potočnikas, ir kitų regionų atstovai. 93 šalis buvo susiskiršusios į regioninės grupės ir diskutavo juose. Dabar mes turime pagalvoti apie ABS protokolo ratifikavimą. ES 27 šalis turi tuo pasirūpinti. Ir žinoma, turime nepamiršti žemės ūkio reformos. Komisijos narys, ponas Patočnikas, kitais metais turi atvykti pas mus ir pristatyti padarytą pažangą. Taigi mes dirbdami aplinkosaugos sferoje turime keistis nuomonėmis su daugybę įvairių šalių, kurios siekia to paties arba užsijima tą pačią veiklą. Turime siekti globalių visuotinių susitarimų. Taigi tiek trumpai apibendrinant Nagojos konferencijos rezultatus. Ir norėčiau išreikšti viltį, kad jungtinėms tautoms ir žmonijai pavyks susitarti ir kitoje Kankūno konferencijoje. Rytinis posėdis yra baigtas, trečią valandą susitiksime vėl ir pas mus lankysis Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomasis direktorius. Taigi nesuteikiau galimybės pasisakyti komisijos atstovui, bet